Gerbiamos ponios ir ponai, pradėsiu posėdį. Pirmasis darbo atvarkės punktas - darbo atvarkės tvirtinimas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad šiandien mes dirbsime iki 19 valandos vakaro. 29 darbo atvarkės punktas - subsidarumas Karin prašė, kad apsvarstytume Lechnerio pranešimą dėl konsoliduotos mokesčių bazės normos. Atsižvelgsiu į šį prašymą, kitų pastabų neturiu. Panašu, kad jūs pastabų taip pat neturite, darbo atvarkę tvirtiname. Perėsiu prie antrojo darbo atvarkės punkto, tai yra pirmininko pranešimai. Mes sutarėme dėl pranešėjų, ponia Tain, kuri rengs pranešimą dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų pripažinimo bylose. Pone Volis rengs pranešimą apie partnerystės santykius. Pone Volis rengs pranešimą apie teismo statuto keitimą, CIOBO tarybos reglamentas dėl publikacijų oficialiajame leidinyje Rodbėrant e, dėl um, pareigūnų reglamento, RAPKAI e, reglamentas dėl patentų, demagistris e, Baltasazras dėl patentų lingvistinio režimo. Aš renksiu pranešimą apie teisės sistemas rengiant ES patentas Peroni, imunitetas Severin atveju, ponė Lichtenberger rengs pranešimą dėl prieigos prie viešų dokumentų ir saugumo atliekant naftos grežinius atviroje jūroje. Savo ruoštų noriu paprašyti, kad tvirtintume protokolus kovo 21-22 dienos ir balandžio 11-12 dienos. Ar niekas neprieštaraujate? Panašu, kad ne, tuomet protokolus tvirtiname. Pereisiu prie pirmojo didesniojo mūsų darbo tvarkės punkto, tai mūsų seminaras. Noriu pasveikinti Vivianą Reding, komisijos pirmininko pavaduotoja, ji visiems yra pažįstama ir ji šiandien tars įžanginį žodį. Tada noriu pasveikinti poną Ferencą Zomborą, kuris yra Vengrijos teisingumo ministerijos valstybės sekretorius. Taip pat Atvyko visa eilė ekspertų, tačiau jų yra tiek daug, kad aš jų pavardžių dabar neišvardinsiu, tačiau pakviesiu, kai sutiksiu jiems žodį. Pirmiausia, norėčiau pasiūlyti jums e, suteikti žodį pranešėjams, tačiau ponia Makarti susirgo, dar noriu tai pasakyti, neseniai, todėl e, kolega kitas kolega perims e, ponios Makartį eilę. O dabar žodis e, ponai teisingumo ministerijos atstovai iš Vengrijos. Mis uraim, kérem engedjék meg, hogy... Leiskite pirmiausia pasveikinti jūs visus atvykusius į šį seminarą. Noriu pasveikinti ir ponę Reding bei poną Lėnę. Man didelė garbė šiandien dalyvauti šiame seminare, kurio svarbiausia tema yra 2008 metų tarpininkavimo direktyva. Taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvauja šiandienos seminare, visiems, e, kurie stengiasi, kad ši direktyva būtų perkelta į nacionalinius teisės aktus, visiems, kurie dirbo rengiant šią direktyvą. Noriu padėkoti visiems, e, kurie stengiasi propaguodami tarpininkavimo priemonę ir kurie ir toliau kuria ir tobulina tarpininkavimą. E, Pirmininkaujantį Vengriją nori pabrėžti šios direktyvos svarbą ir aš savo padėkos žodžius E, sakau ne tik pirmininkaujančias Vengrijos e, vardu, tačiau ir penkių milijonų žmonių vardu. Jei įvairius ginčius būtų galima išspręsti ne teismuose, o naudojantis tarpininkavimo priemonę, verslo gyvenimas būtų daug paprastesnis. Šiandien mes kalbame apie tarpininkavimo direktyvą ir gegužės 21 diena šių metų buvo ta diena, iki kurios valstybės narės privalėjo įgyvendinti direktyvos taisyklės, tai reiškia užtikrinti prieigą prie tarpininkavimo, e, taip pat valstybės narės turėjo užtikrinti, kad nebūtų taikoma senatis e, tarpininkavimo atveju. Buvo susitarta, kad reikia užtikrinti ir mediatorių kvalifikacijos kėlimą ir informacijos konfidencialumą. Direktyvos e, nuostatos buvo rengtos labai ilgai. Prieš tai buvo parengta žalioji knyga. Ir šiandien labai svarbu yra sustoti ir pasidžiaugti tuo, kad šią direktyvą buvo sukurtos bendros ES galiojančios taisyklės. Neturime pamiršti, kad dėl įvairių skirtingų teisinių ir socialinių aplinkybių e, direktyva skirtingai perkeliama į valstybių narių teisės aktus. Mūsų stiprybė yra vienybė įvairovėje. Ir nors sulaukėme skirtingų pranešimų, kaip tarpininkavimas konkrečiai realizuojamos skirtingose valstybėse narėse, e, vis dėlto tarpininkavimas yra labai naudinga priemonė. Tai nėra um, viską išsprendžianti priemonė, tačiau daugeliu atveju ginčius e, galima išspręsti daug paprasčiau tarpininkaujant. Direktyva ir tarpininkavimo nuostatos nėra pernelyg griežtas. ES nenorėjo per daug kištis į valstybių narių e, teisės aktus. Direktyvos taikymo sritis e, yra tarp valstybinį charakterį turintys ginčiai ir ginčių sprendimas tarpininkaujant. Tačiau kai kurios valstybės narės e, nuėjo daug griežčiau, kai kur nėra daromas skirtumas tarp, e, tarp valstybinį charakterį turinčių ginčių ir e, vidaus valstybės komercinių ginčių. Tarpininkavimas yra taikomas įvairiose srityse. Daugelie valstybių narių tarpininkavimo priemonė yra taikoma keletą metų, net keletą dešimtmečių. Tai reiškia, kad kai kurios valstybės narės, kurios tik pastaruoju metu prieėmė šią priemonę, gali imti pavyzdį iš tų valstybių, kurios tarpininkavimo priemonę taiko jau seniai jos gali gauti ir reikiamos informacijos iš patirtį turinčių valstybių narių. Europos Sąjunga buvo suorganizavusi pačių įvairiausių forumų, kuriuose dalyvavo ekspertai, politikai. Sausio mėnesį vyko renginys Bruselėje, kuriame komisija sukvietė valstybės narės išsakyti savo pozicijas. Komisija e, bandė atpažinti sritis, kurias dar galima tobulinti. Iškyla klausimas, kas atsitiks, kai direktyva bus perkelta į teisės aktus. Pačioje direktyvoje 11 jo straipsnėje kalbama apie peržiūros nuostatą. Čia kalbama, kad ne vėliau, kaip 2016 m. gegužės 21 d. komisija pateikia um, ataskaitą Europos parlamentui apie šios direktyvos taikymą. Šią ataskaitą bus pateikta Europos parlamentui, tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Tarpininkavimo arba mediacijos raida bus įvertinta šioje ataskaitoje ir reikalui esant komisija pateiks savo pataisas ir pasiūlymus, kaip reikėtų perkelti direktyvos nuostatas į teisės aktus. Šiandien tikslo dar nepasiekime, o didysis tikslas yra būti pakeliui ir laikytis krypties. Tarpininkavimas prekybos ir civilinėse bylose jau naudojamas tarp valstybinį charakterį turinčiose ginčiuose ir mes kartu galime prisidėti, kad ši direktyva būtų tobulinama ir toliau noriu palinkėti mums visiems ko geriausios sėkmės visame kame. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė valstybės sekretoriau, už jūsų įvadinį žodį, o dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovė Vivianė Reding. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Uh, Gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai, mes kartu nusprendėme sustiprinti ir toliau plėtoti teisės ir teisingumo bendrą ir erdvę tam, kad mūsų piliečiai galėtų saugiai keliauti ir veikti viduje ir už ES ribų. Na ir palengvinant sienos kirtimo procedūras ir galime, turime užtikrinti piliečiams prieigą prie teisingumo ir pritaikyti kitos valstybės narės teismo primtus sprendimus ir užtikrinti skolų išieškojimą kitoje valstybėje. Tai yra tie elementai, kurie yra patys svarbiausia darbo, darbo tvarkėje. Kalbant apie prieigą prie teisingumo, puikiai suprantame, kad tai nėra vien tik tai galimybė kreiptis į teismą. Nemažai ginčių galima išspręsti netgi nepasiekus teismo. Ir dėl to ginčių išsprendimas yra labai svarbu, ginčių sprendimas be teismo yra labai svarbu, tai taip su, tai, sutaupome ir laiko, ir pinigų. Dėl šios priežasties jau 13 metų komisija tarpininkavimo klausimus laiko labai svarbiais ir tai yra 8 metų direktyvos vienas tikslų. Ir, ponė pirmininkė, šio posėdžio data yra pasirinkta labai puikiai, kadangi direktyva, direktyva valstybės narės turėjo perkelti į savo teisės aktus iki 2011 metų 21 dienos. Gegužės 21 dienos. Kokia yra situacija? 25 valstybės narės informavo kompetitingų institucijų ir nacionalinių kompetingų teismų ir nacionalinių institucijų sąrašą kurių sprendimai turi būti taikomi užsienyje. Tik tai 13 valstybių narių pranešė, kad pilnai yra perkėlusios šią direktyvą į teisės aktų. Na ir aš e, pasinaudos visomis priemonėmis tam, kad perkelimas įvyktų kuo galima greičiau ir sklandžiau ne tik 13 valstybių narių, bet visose valstybėse narėse. Direktyva yra labai svarbus pasiekimas tarpininkavimo srityje, kadangi bet koks teisėjas dabar turi teisę siūlyti tarpininkavimo procedūrą bet kurioje bylos proceso, bet kuriame etape. Ir teisingumo ministras yra teisus, kad tai taikoma tik tarp valstybinių ginčių atveju, tačiau niekas negali iškirsti kelio valstybėms narėms tokių nuostatų pritaikyti ir e, nacionalinių tarpininkavimo procesų srityje. Direktyva gali būti taikoma bet kokio ginčio - civilinio, komercinio, šeimos, verslo, vartotojų teisų srityje. Ir vienintelė sąlyga yra ta, kad šalis, teis, tarpininkavimo šalis nusispre, apsisprendžia dėl to, koks tie įstatymai yra pritaikomi. Direktyvos tikslas užtikrinti teisinį iškumą šalims apribojimo laikotarpiai gali būti pakoreguojami tam, kad žmonės galėtų keistis į teismą, kreiptis į teismą, jeigu tarpininkavimas nepavyko. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad į darbo tvarkę įtraukėte ir mokslinės studijas. Europos parlamento politikos departamentas atliko tas studijas. Ir tuo atveju, kai tiesiog tos studijos įrodė, kad tarpininkavimas yra kur kas greitesnė ir pigesnė procedūra, negu kad kreipimasis į teismą. Tai nereiškia, pigumas ir greitumas nereiškia, kad tai yra antrarūšis, antrarūšė procedūra. Priešingai tai yra pirma galimybė, esant tokiai situacijai, kai šalis tarpusavė neišsprendžia konflikto, uh, O kreipimasis į teismą reikštų tik tai situacijos e, pabloginimą, pavyzdžiui, šeimos reikalų srityje. Ši tema yra matyt pati aktualiausia šiuo atveju ir dėl to, kad šis seminaras vyksta labai tinkamu metu, tarpininkavimas susilaukia labai daug dėmesio pastaruoju metu, metu, bet tarpininkavimas tikrai nėra vienintelė galimybė ir komisija įvertins visus kitus alternatyvius ginčių sprendimo būdus. Neseniai vyko viešos konsultacijos komercinių reikalų srityje, ypatingai kalbant apie vartotojų apsaugą. Taip pat atkreip, daug dėmesio skiriama ir technologiniai plėtrai, dėl kurios galima internetu spręsti ginčius, ypatingai kuomet yra tarp valstybinis kontekstas. Taigi, pirmininkė, ponios ir ponai, ADR rezoliucijos mechanizmai gali būti pritaikomi įvairiose skirtingose srityse, esant, bet be, visais atvejais tai reiks, tai leis greičiau ir pigiau pasiekti rezultatų. Dėl to aš kiek įmanydama bandysiu propaguoti šią alternatyvą teisingumo politikoje. Uh, Labai ačiū už Jūsų pastabas. Dabar perėsime prie pagrindinės mūsų seminaro dalies. Kaip jau sakiau, Arlį Makartį e, susirgo, todėl perduosiu žodį kolegai Belingver. Žodis jums. Sì, io sono un semplice sostituto. Vorrei chiarirlo perché. Na, aš esu pakeitinis narys. Paaiškinsiu, ką tai reiškia. Visą darbą atliko mano kolegė ponia Makati, kuri paprašė, kad aš ją šiandien pavaduočiau. Bet norėčiau pridurti, kad ir pranešimo rengėja, ir mes visi norime, kad tokie posėdžiai, kada dalyvauja ekspertai, turėkti, turėtų vykti taip, kad būtų galima tinkamai aptarti šį klausimą. Mes tikimės mokslinės reakcijos į tai, kas, kas bus pasakyta. Pone Makasi kreipėsi į visus, kurie norėtų pasisakyti. kad jūs komiteto nariai ir jūs pirmininkė atsižvelgtumėte į, tai, ka, į visą tai, kas šiandien bus pasakyta, kuomet teiksite pakeitimus. Na ir jeigu teisingai prisimenu, man atrodo, galutinis terminas. Datos nematau dokumentuose, bet e, matyt, e, sekretariato darbuotojai mus laiku informuos apie pakeitimų pateikimo terminą. Na, aš keletą bendrų minčių užsakysiu. 8 metų direktyva, Europinė direktyva. Ir tai jau yra irgi nemenkas pasiekimas, nes tarpininkavimo principas šiandieną yra esminis elementas, kaip sakė anksčiau kalbėję kolegos. Labai svarbu sureaguoti į teisingumo siekį, kuris e, ypatingai išiškėjo per keletą paskutinių metų. Ir nebūtinai e, teismo keliu visi tie ginčiai gali būti išsprendžiami. Tarpininkavimas turi privalumų, kadangi tai yra lengvai pritaikoma ir svarbu įvertinti ir įvairias reakcijas, taip pat atsižvelgti į tradicijas, kultūras, kurios skiriasi. Ypatingai, kai svarstomos bylos teismuose. Bet tarpininkavimo atveju jau yra tiesioginis kontaktas ir galima atsižvelgti tiesiogiai į papročius, O teisme į papročius atsižvelgti yra sudėtingiau, taigi tarpininkavimas yra lankstesnė procedūra. Na ir pranešimo projekte, kurį jums pateikė rengėja, atlikta komparatyvinė lyginamoji studija apie tai, kaip yra įgyvendinama direktyva įvairiose valstybėse narėse, yra visai sėkminga ir politinė, ir teisinė prasme. Aišku, ne visur yra taip pat Kai kur sėkmingiau jį perkeliama, kitur mažiau, tačiau taip yra visais klausimais, visose srityse Europoje. Ir tai reiškia, kad reikalingi keli rega, sureagavimo būdai, kaip galima būtų teisingumą, teisingumo būdų, teisingumą, e, pasirūpinti, kad teisingumas tarnautų piliečiams, ne tik teismų keliu. Na ir ponė Reding minėjo irgi kelias problemas. Tarp valstybiniai ginčiai sprendžiami labai įvairiai. Kai kurios valstybės narės nusprendžia tas pačias procedūras taiko, taikyti ir vidaus ginčių, ir tarp valstybinių ginčių atveju. Taigi labai įdomu tiesiog pažiūrėti, kaip reaguoja valstybės narės. Gali būti teisinis susitaikymas. Tada gali iškilti įvairių klausimų ir tada neaišku, kaip įvairius susijęti elementus, teismų procedūros elementus ir tarpininkavimą. Reikia pažiūrėti, kaip tos procedūros tarpusavyje siejasi. Kai kurie mano, kad sutaikinimas yra kaip ir tarpininkavimo tasa, bet kiti taip negalvoja. Na ir negalime reaguoti nelankščiai, nes sutaikinimas ir tarpininkavimas, jų esmė ir yra lankstumas. Na ir tuos metodus pritaikome dar prieš perėdami prie tikrųjų teismo procedūrų. Ir dėl to čia kyla nemažai klausimų, daug ką reikia panalizuoti. Ir aš kreipčiausi į kolegas su prašymu išsakyti mintis tam, kad jos būtų atspindėtos galtinėme tekste. Ačiū. Ačiū. Pereisime prie kitos seminaro dalies, tai yra ekspertų pranešimai. Ir pirmiausia, pradėsime nuo pono Giuseppe De Palo, kuris yra ADR centro Italijoje prezidentas. Žodis jums. Good afternoon to everyone. I'm truly. Labą dieną visiems, labai džiaugiuosi galimybę būti šiandien čia kadangi nuo 95 jau dėsto apie alternatyvius ginčių sprendimų procesus, esu dėstytojas mokslo įstaigoje. Noriu pasakyti, kad dar be to esu dviejų vaikų tėvas ir, ir turiu šunį. Taigi aš galiu pasakyti, kad tarpininkavimas, sprendžiant ginčius, yra mano kasdieninė duona. Mano šiandienos darbas yra jums papasakoti apie Europos komisijos užsakytą studiją, tai yra alternatyvių ginčių sprendimų procedūrų netaikymo kaina kiek kainuoja valstybėms narėms tai, kad nes, nesiūlomi ADR mechanizmai ir iš karto yra teismo procesas vykdomas. Vyko ir advokatams mokymai, buvo ir videokonferencijos visomis oficialiomis es kalbomis visuomet buvo aišku, kad tarpininkavimas gali uh, sutau, padėti sutaupyti daug pinigų palyginti su teismo procesu. Tik tai klausimas buvo, kiek galima sutaupyti. Taigi studijos pagrindinis tikslas buvo surinkti empirinius duomenis, kurie padėtų teisės aktų leidėjams apsispręsti, ar reikia numatyti naujas tarpininkavimo politikos priemonės. Iš tikrųjų, kuo daugiau bus sutaupama, tuo griežtesnės turi būti tos priemonės. Reikia prisiminti pasaulio banko ataskaitą, ypač kur eina kalba apie sutarčių įgyvendinimą ir kur galima pamatuoti valstybės e, sistemos efektyvumą. Uh, sprendžiant ginčius. Štai kaip matome, yra fiksuojamos kalendorinės dienos, kaina yra skaičiuojama nuo sutarties vertės. Ir čia yra viskas labai aiškiai, kaip matote skai, skaidrėje ekrane, pagal produktus, kaip ekspertai suskaičiavo visame pasaulyje, kiek kainuoja dienų ir uh, E, kiek kainuoja pinigų išspręsti tą ar kitą bylą. Štai skaidrėje dabar matote, galbūt matote, nes labai mažos, ma, e, mažos raidės ir maži skaičiai, taigi pritraukime dvi valstybės iš arčiau - Belgiją ir Italiją ir pažiūrėkime, kaip atrodo viskas. Taigi, laikas yra suskaičiuotas, kiek reikia parai, pateikti paraišką, kiek, kainuoja, e, e, kiek užtrunka po to visas nagrinėjimas, kiek kainuoja advokatams sumokėti, e, bylos nagrinėjimas ir taip toliau. Štai matome, 505 dienos Belgijai, 16 tūkstančių kaina Italijoje, 1210 dienų ir kaina maždaug tokia pati. Pagal tokius duomenis, kurie buvo surinkti jau pasaulio banko, mes išsiuntinėjome klausimyną ES teisės ekspertams ir paprašėme jų paskaičiuoti, kiek užtruktų ir kiek kainuotų tarpininkavimas tokioje pačioje byloje jų valstybėje, kaip kad iš pagal pasaulio duom, banko duomenis mes turime. Ir štai mes turime duomenis vėlgi apie tas dvi valstybės. Čia, jeigu tarpininkavimo būdu Belgijoje būtų sprendžiamas toks pat ginčas, būtų 45 dienos ir 7 tūkstančiai eurų, Italijoje 47 dienos ir apie 4 tūkstančiai eurų kaina. ES paskaičiavama vidutiniškai tokio ginčio sprendimas tarpininkavimo būdu truktų 88 dienas ir kainuotų apie 2,5 tūkstančio eurų. Man atrodo, šie skaičiai viską pasako patys savaime. Tarpininkavimas leidžia sutaupyti didžiulę sumas ir daug laiko. Taigi įsivaizduokime, jeigu visos bylos privalėtų pereiti tarpininkavimo laikotarpį iki teismo, jeigu pagal įstatymą tai taptų privaloma. Palyginkime tarpininkavimą ir teismo bylą. Aišku, reikia įvertinti dar tai, kad tarpininkavimas gali neapsivainikuoti sėkme. Tai tais nesėkmingais atvejais, aišku, kaina išauktų. Dar reikėtų ją pridėti prie e, bylos nagrinėjimo kainos, negu kad pasaulio bankas ką suskaičiavo. Dar reikėtų papildomai prie e, teismo e, bylos dar pridėti ir tarpininkavimo kainą. Tai mes galime dabar pasižiūrėti, ar iš tikrųjų net ir ta, ta kaina dar padidinus, pridėjus uh, tą kainą, kiek kainuotų nepasisekę tarpininkavimo atvejai, dar pridėtumėm prie bylų nagrinėjimo teisme, pažiūrėkime, ar vis tiek vidutiniškai tą gautumėm lėšų sutaupimą ar ne. Pagal statistiką žiūrime štai kokie yra skaičiai Italijoje. Laiko būtų sutaupyta 860 dienų Apačioje dešinėje sutaupyta lėšų būtų 7158 eurai. Belgijoje būtų sutaupytos 333 dienos, tai trukmi, ir sutaupimas pinigais 5000 eurų. Tai tikrai daug sutaupyta būtų. Galima teikti, kad jeigu tarpininkavimas būtų privalomas visur Jeigu visos bylos turėtų būti taip nagrinėjamas, galbūt tada tarpininkavimo sėkmingumas, tarkim, labai sumažėtų. 70 procentai mes skaičiuojame, kad nepavyktų tarpininkavimo. Vėlgi pažiūrime į tas pačias valstybės Italiją. Tuomet 558 dienom trukmė būtų sumažinta, sutaupimas 3300 maždaug eurų. Belgijai sutrumpėtų maždaug 300 dienų trukmė ir, laiko, ir, ir pinigų prasme tai sutaupimas būtų apie 1000 eurų. Vis tiek tai būtų dar sutaupyti pinigai. E, pasižiūrime dar, mes norėjome išsiaiškinti tarp pininkavimo efektyvumo lūžio taškas. Koks yra tas minimalus sėkmės e, lygis, kokį turi užtikrinti tarpininkavimas tam, kad valstybėse narėse vis tiek dar būtų sutaupyta ir laiko, ir pinigų mes žiūrime Belgijoje, 9 procentai turi būti bent jau, kad tarpininkavimas e, pasisektų. Bent 9 procentuose ginčių turi būti užtikrinta sėkmė jau tarpininkavimo etape tam, kad būtų galima kažkiek sutaupyti. Italijoje, žinoma, tas lūžio taškas yra kiek mažesnis, užtenka 4 procentų bent jau mm, e, trukmės ir 28 procentų lėšų. Toliau žiūrime, jeigu vidurkio ES 19 procentų reikia, kad trukme, trukmiai būtų sutaupimas, 24 procentų reikia sėkmingumo e, tarpininkavimo procese, kad būtų sutaupyta pinigų. Bet kokiu atveju vertinimas yra toks. Tai yra labai, e, svarbus, labai svarbi priemonė mūsų piliečiams. Ir iš tikrųjų yra visai net nedidelis reikalavimas tas lygis, kiek turėtų būti tarpininkavimas sėkmingas, kad dar būtų gauta naudos. Jeigu vien pasiremtumėm pasaulio banko duomenimis, kiek mes matome iš aukščiausio teismo, pavyzdžiui, užfiksuotų duomenų, tai iš tikrųjų netgi daug mažesnis yra tas lygis nei realiam gyvenime. Uh, Štai ką mes turime. Tikrai labai reikšmingas paradoksas. Nežiūrint to, kad tikrai tarpininkavimas yra labai sėkmingas, vis tiek jis yra labai menkai naudojamas. Pagal paskaičiavimus galima pasakyti, kad net mažiau nei viena, vienu procent, vienas procentas civilinių bylų perina tarpininkavimo etapą. O Dabar, pagal tai, ką mes įvertiname, tarpininkavimas 70 procentų bylų būna sėkmingas. Taigi reikalingi propagavimo mechanizmai. Direktyva turi numatyti būdus skatinti, e, propaguoti šią priemonę, apmokyti tuos, kas tarpininkauja, plėsti informaciją apie tarpininkavimą. Ir tai, aišku, padidintų skaičių ginčių, kurie, e, kurių atveju būtų kreipiamas į tarpininkavimą. Kai kuriais atvejais e, priemonės jau buvo tokios um, numatytos, kad, pavyzdžiui, teismas gali nurodyti kreiptis į tarpininkavimą, tačiau labai retai tai buvo daroma ir tikrai tai neišaugo į tūkstančius ginčių sprendimų. Ar tai būtų tikrai labai naudinga? Galbūt tarpininkavimas turėtų būti privalomas bent jau kai, kurie, kai kurių bylų atveju. Štai galime pasižiūrėti. Aišku, arklį gali iki vandens nutemti, bet nepriversi jo gerti. Taigi gali priversti žmonės susijęsti prie tarpininkavimo stalo, bet galbūt jie vis tiek nesusitars. Tačiau taip pat galima teikti, kad jeigu vis tik tai nuvesi arklį prie vandens, galbūt viskas ir pasikeis. Aišku, turime pasirūpinti, kad vanduo būtų geros kokybės, kad nebūtų tai kažkas visiškai kitko. Taigi aš manau, kad politika visų pirma yra skatinimas, tinkamos paskatos, kurios apdovanotų už tinkamą elgesį. Aišku, geriausiai kartais tas paskatinimas yra uh, užtikrinamas per pri, tam tikrą prievartą ir kartais žmonėm yra lengviau susitaikyti su politikos priemonėmis, kurios yra privalomas. Pavyzdžiui, ar žmonės susitaikė su tuo, kad e, pavyzdžiui, rūkimas kenkia ne tik rūkančio sveikatai, bet ir kitų sveikatai. Kaip yra, pavyzdžiui, su uh, automobilių saugos diržų naudojimu. Tai gal reikėtų ir šiuo atveju kai kurį elgesį įtvirtinti, padarant jį privalomu. Čia būtų galima galvoti apie tris uh, tris veiksmus, čia antropologiją pasiremčiau, kad galima kovoti, galima bėgti, galima tiesiog sustinkti. Tai aišku, kad tarpininkavimas yra efektyviausias būdas išspręsti e, bet kokią bylą. Čia nereikėtų apsigauti. Privalomas tarpininkavimas, mano manimu, tai yra priemonė pasiekti tikslo. Tikslas yra paskatinti tuos, kurie ginčiasi, dalyvauti efektyvime ginčio sprendimo procese. Čia aš kalbėčiau apie tokias priemonės, kurias būtų galima panaudoti, kad paskatintumėm tarpininkavimą. Tai čia būtų galima sukurti mokestinės paskatas, kaip kad, pavyzdžiui, Italijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Vengrijoje. Taip pat galima numatyti, kad būtų kompensuojamos ginčio išlaidos, pavyzdžiui, kaip Lenkijoje, jeigu yra sėkmingai tarpininkavimas įvykdytas. Taip pat galima, pavyzdžiui, ir um, per teisėjų aktyvumą užtikrinti tai, kad teisėjai paaiškintų o, savo priežasis, kodėl jie nesiunčia bylos tarpininkavimo etapui, kaip Bulgarijai. Iš tikrųjų, svarbiausia, kad tarpininkavimas nebūtų tabų. Aš noriu pažymėti, kad Italija jau dabar nusprendusi yra, kad tarpininkavimas turėtų būti padarytas privalomų etapų prieš pradant e, bylos nagrinėjimą teisme. Aišku, kad net jeigu um, tarpininkavimas bus privalomas, tai nebūtinai jis bus visiems laikam taip numatytas. Čia galbūt ne Europos parlamentas turėtų primesti privalomą tarpininkavimą valstybėms narėms. Vis tik tai aš galvoju, kad parlamentas turi vertinti, kas veikia, kas neveikia, kas pasiteisins, kas nepasiteisins ir turėtų atidžiai stebėti visokius eksperimentus, kurie galėtų parodyti taip pat ir tokį keistą paradoksą, kad priemonė yra naudinga, bet vis tiek kažkada tai žmonės jos nenaudoja. Aš manau, kad iš tikrųjų m, mm, ir šis seminaras tarnauja tam tikslui, aš todėl labai jūs sveikinus visus procesus. Labai ačiū už įdomias pastabas. Pereisime prie kito eksperto. Tai yra Ivanas Verokstrata. Tai yra buvęs Belgijos kasacinio teismo pirmininkas. Jis pasidalins savo patirtimi šioje srityje. Dar noriu pastebėti, kad laikas mus spaudžia, taigi galbūt ekspertai galėtų pabandyti laikytis numatyto jums skirto laiko, tuomet dar galėsime skirti laiko klausimams atsakymams. E, Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ES visų teisėjų vardu norėčiau išsakyti bendrą požiūrį Na, kažin ar galėčiau tą padaryti, nes tai būtų neteisinga, juk e, tarpininkavimo procedūros skirtingai tai, taikomos skirtingose valstybėse narėse. Ir tarpininkavimo direktyva ne vienodai buvo perkelta į valstybės narės. Vokietija, Vokietijoje Bundestagas dabar diskutuoja, aptarė įstatymo projektą dėl šios direktyvos perkelimo. Tačiau visi Europos teisėjai pritarė tam, kad ši direktyva, direktyva leistų geriau pritaikyti tarpininkavimo procedūrą, ne, ne vien dėl savo turinio, lankstaus turinio, kuris galbūt net yra šiek tiek ir per lankstus, bet dėl to, kad visoje Europoje būtų nusiusta žinia, jog reikalinga alternatyv, reikalinga, yra alternatyvus būdas išspręsti ginčiui. Ir tai yra labai svarbus aspektas daugumai teisėjų. Teisėjai mano, kad e, įprastinė procedūra kreiptis į teismą yra dažniausiai naudojama. Tačiau egzistuoja įvairių aplinkybių ir ne visuomet teisėjas ir teismas turėtų išspręsti tuos ginčius. Svarbu, kad piliečiai galbūt individualesnių pagrindų galėtų išspręsti savo ginčą, e, ginčius nesilaikant griežtų įstatymuose numatytų normų, kurios yra sudėtingos ir nelankščios. Direktyva yra labai palankiai vertinama ir dabar teismų praktikoje daug yra kas padaryta ir dėja ne, ne, ne visur ta direktyva yra perkelta. Uh, ir yra tam tikrų kliūčių, kodėl direktyva nėra visapusiškai perkelta. Pirmiausia, dėl įprastinio tarpininkavimo. Tarpininkavimo, kurio, kuris nenumatyt, nenumatomas teisme, kuris ne, neprimetamas yra teisėjo. Bendrai Europoje tokia tarpininkavimo procedūra yra labai sėkmingai taikoma ir gal sudėtinga būtų pateikti statistinių duomenų, tačiau įvairių valstybių narių ekspertai vertina šį tarpininkavimo metodą kaip tikra, tikrai sėkmingų metodų. Jurisdikcija atmeta e, reikalavimą kreiptis į teismą Įprastinis tarpininkavimas yra svarbi priemonė. Toliau teisminis tarpininkavimas, tai reiškia, kad teisėjas nurodo kreiptis tarpininkavimo. Mm, iš tikrųjų, daugelį valstybių narių labai sudėtingai gyvenidama šį priemonę. Galbūt tai atrodo keista, tačiau mm, kadangi yra bendrosios teisinės nuostatos, kurios ragina teisėjus ieškoti draugiško ginčio sprendimo varianto. Tačiau bet kokiu atveju, kadangi ši procedūra nesumažina teismų krūvio, tai tos, ta priemonė nėra tokia populiari. Čia aš paminėčiau konkrečiau. Kliūtis. Kliūtis yra ta, kad direktyva dėl tarpininkavimo yra taikoma uh, tik tai byloms per sieną. Tačiau iš tikrųjų tai nėra kliūtis, nes iš dauguma valstybių narių vienodas taisyklės nusprendė taikyti tiek tarptautinėms byloms, byloms per sieną, bet lygiai taip pat ir nacionalinėms bylams, byloms. Tai reiškia, kad kad jeigu teisėjas vienokias nuostas tai taikytų byloje per sieną ir kitokias teisiklės nacionalinėje byloje, tai būtų kaip ir diskriminavimo atvejis. Tad aišku, dėl to skirtumo ne, nebelieka. Tačiau kitą problemą aš paminėčiau dėl, dėl tarpininkavimo. Čia, kad e, neribočiau savo, pasisa, ne, ne, neviršyčiau savo pasisakymo laiko, aš pasistengsiu gal tik 3-4 pavyzdžius pateikti. Pavyzdžiui, galvojant apie direktyvos taikymo apriepti, yra daroma nuoroda į teisę, kurią galima vadovautis, tai gali būti ir nacionaliniai teisės aktai. Aišku, kad pavyzdžiui, nacionaliniuose teisės aktuose turi būti apibriešta konfidencialumo normos. Tačiau čia aišku iš karto kyla problema, kad uh, kai kuriuose valstybėse narėse tarpininkavimo atvejais konfidencialumas griežčiau ribojamas, kitose valstybėse narėse to konfidencialumo nėra tiek daug reikalaujama. Be to kitas dalykas dėl kai kuriuose valstybėse narėse, pažiūrėjau, kur teismo procesas yra labai brangus, tai kaip kad Junktinė karalystė, tai tarpininkavimas yra labai populiarus, kadangi aiš, visiems yra akivaizdu, kad jis turi daug didesnį pranašumą jau vien dėl savo kainos. Kita vertus, kai kuriuose kitose valstybėse narėse tas tarpininkavimas nėra toks populiarus, nors ir yra žinomas jau e, nemažai metų. Dėl to galbūt, kad nėra tokio didelio kainos skirtumo. Dabar toliau ne visos valstybės tarpininkavimo procedūras yra integravusios į prastinės procedūras. Tai yra jau laikoma tik tai, tarpininkavimas yra laikomas tik tai kažkokia tai papildoma procedūra, tai nėra įprastinis ginčio sprendimo kelias. Dar papildoma problema yra tai, kad kai kurie tarpininkai, kai kuriuose valstybėse narėse stengiasi išvengti, kad tarpininkavimo procese dalyvautų advokatai. Ir tuomet, aišku, jau yra problema, kai eina kalba apie tarpininkavimo plėtojimą. Trūksta ir patalpų, kur galima e, užsiimti tarpininkavimu. Čia, aišku, būtų galima galvoti apie teismo patalpas. E, be to, reikia, kad būtų uh, garantijos kad tarpininkavimas egzistuotų, galbūt reikia galvoti apie tai, ar, ar teisėjai galėtų tai prie to prisidėti. Da, daugeliu atveju Um, teisėjai stengiasi, kad būtų um, išspręstas ginčas susitaikant teisme. Tai yra, o, teisėjas kaip ir nepraranda e, tos bylos iš savo rankų. Tai jis laiko, kad tai yra jo byla. O jeigu jeigu tas susitaikymo procesas vyktų kito um, teisėjo priežiūroje, tai būtų kaip ir tam tikra tarpininkavimo forma, bet vis tik tai neišeinant iš teismo. Tai galbūt būtų alternatyva e, tarpininkavimui, tai būtų pagreitinta pigesnė procedūra. Uh, E, taigi, apibendrinant galima būtų pasakyti, kad tarpininkavimas turi daug konkurentų. Pavyzdžiui, yra ombudsmenų, yra taikinimo įvairių struktūrų e, atskirose sektoriuose. Tai irgi yra pakankamai svarbios priemonės, e, kurias valdo konkrečiai tie atitinkami sektoriai, kurie, gali leisti, kurie leidžia kaip ir užtikrinti teisingą ginčio sprendimą. Dabar galvojant apie bendrą tarpininkavimo modelį, reikia pasakyti, kad čia direktyva tikrai sukūrė tą koncepcinę bazę, nustatydama pamatinės normas dėl viena vertus dėl, dėl to, kaip spręsti reikia tas bylas, dėl to, kaip turėtų teisėjai ką daryti. Čia horizontalių lygmenių yra atitinkamos priemonės numatomos valstybėms narėms, ką jos galėtų padaryti, kad sukurtų palankesnės sąlygas tarpininkavimui. Galbūt direktyva buvo pernelyg bendro pobūdžio, pernelyg lanksti slapti ir todėl gan chaotiškai sistemos plėtuojasi valstybėse narėse. Gal reikėtų pabandyti perteikti būtent tą mintį parlamentui, kad e, viskas yra galbūt palikta per nelik daug savėgai. Gal vis tik tai reikėtų padėti direktyvai išplėtoti tą um, alternatyvių ginčių sprendimų sistemą po visą Europą, Europą, kad iš tikrųjų mm, viena vertus gal ir gerai, kad tos taisyklės yra lankščios, bet galbūt jos yra kai kuriais atvejais per nelik lankščios, gal reikėtų um, padėti tai sistemai vystytis pagal tvirtesnius pagrindus. Ačiū. Ačiū. Dabar tikiuosi teisingai ištarsiu pavardę. Ponas Mačiai Bobrovič, kuris yra nacionalinės teisės patarėjo asociacijos prezidentas, komercinių ginčių ir teismų tarpininkas, tarpininkavimo bylose Lenkijoje. Žodis jums. Pane Przewodniczący. Pa... Pone pirmininkė, pone ministrė, norėjau jums pristatyti med tarpininko, mediatoriaus perspektyvą. Savo pranešime kalbėsiu apie socialinius e, ir politinius aspektus. Profesorius De Paulo kalbėjo apie e, tai, kad dar nepakankamai daug ginčių yra sprendžiami tarpininkavimo keliu 75 procentai e, visų e, ginčių yra sprendžiami tarpininkaujant, o tarpo kitose šalyse, e, pavyzdžiui, Vokietijoje tas skaičius yra didesnis. Iki 90 procentų visų ginčių baigėsi tarpininkavimo keliu. Teisingumo Ministerija pateikė statistinius duomenis parodančius, kodėl taip yra, tačiau panašus duomenys yra ne tik Lenkijoje, tačiau juos galime rasti ir kitose valstybėse narėse. Pirmoji problema, su kuria norėjau jūs susipažindinti, tai yra ne tinkama auklėjimo sistema. Mokyklose vaikai nėra mokomi spręsti konfliktų. Jie į konfliktą reaguoja agresija ir bejėgiškumu. Todėl daugelie E, valstybių narių e, nėra programų, pagal kurias būtų galima mokyti vaikus e, modernių ginčių sprendimo būdų. Galbūt galėtume įvesti tarpininkavimo discipliną mokyklose. Mokyklose būtų galima mokinius mokinti konstruktyviai spręsti problemas. Manau, kad tai galėtų būti viena iš priemonių. Kita specifinė problema e, Lenkijoje ypač tai yra autoriteto stoka. Kalbu apie šeimos e, modelį. Ir Dėl šios priežasties tarpininkavimas nėra autoritetas. Autoritetas visą laiką yra teisėjas. Tuo tarpu žmogus atsakingas už tarpininkavimą neturi autoriteto kitų dalyvių akise. O tai taikinimo tarpininkavimo procesą apsunkina ir todėl šioje srityje dar neturime norimų rezultatų. Trečiasis problemos elementas yra, kalbu apie Lenkiją, yra visuomenės pasitikėjimo stoka. 72 procentai visų apklaustųjų pasisako už e, tai, kad jie tiesiog nepasitikė tarpininkais. Tai yra labai didelis procentas. Ir Ketvirtasis e, svarbus veiksnys tai yra tiesiog tarpininkavimo poreikio nebuvimas. Ir šis aspektas yra pastebimas įvairiose valstybėse narėse. Truksta žinių, truksta informacijos, o kai truksta informacijos, truksta ir poreikio, arba jis iš viso neatsiranda. Tai nėra tik Lenkijos realybė. Pavyzdžiui, Lenkijoje e, Pricewaterhouse Kupers atliko tyrimą, pagal kurį buvo nustatyta, kad nors didelės įmonės žino, kas yra tarpininkavimas, tačiau daugelis jų nesinaudoja tarpininkavimo paslaugomis. Lenkijos atveju pastebimas e, teisinis neišmanimas. 78 procentai mažų ir vidutinių įmonių atstovų o tai yra labai didelis skaičius, neturi pakankamai socialinių žinių ir neturi informacijos, kurios e, jiems reikėtų ketinant e, spręsti ginčius tarpininkavimo keliu. E, toks pat procentas žmonių nemano, kad tarpininkavimas būtų naudingas. Kokiosgi rekomendacijos, ko būtų galima imtis? Šalyse, kuriuose tarpininkavimas sėkmingai veikia, tarpininkavimas yra skatinamas teismų. Beveik pusė visų ginčių yra įsprendžiami ne teismo keliu. Pastebėtina tai, kad dažniausiai tarpininkavimo paslaugomis nesinaudojama tuo met, kai patys teisėjai neturi pakankamai informacijos apie tarpininkavimą ir neskatina teisminių ginčių spręsti tarpininkavimo keliu. Pavyzdžiui, Lenkijoje Pavyzdžiui, nėra populiari ir aš manau, kad e, būtų galima kelti teisėjų kvalifikaciją e, ir tokiu būdu didėtų ir pasitikėjimas tarpininkavimo priemonę pačią. E, būtų galima įgyvendinti įvairias rinkodaros programas, taip pat kaip jau minėjau, įvesti naujas disciplinas mokyklose, kad jau mokykloje būtų e, mokiniai mokomi spręsti konfliktus alternatyviais būdais. Labai svarbu skleisti informaciją. Ir tuo užsieima kai kurie fondai, e, yra skatinama įgyvendinti įvairias programas, e, naudojantis žmogiškaisiais ištekliais ir jau dabar e, valstybės narės, kurios nesinaudoja tarpininkavimo paslaugomis, patiria nuostolius ir nebus sėkmingos. Ačiū labai. Noriu pasveikinti poną Kristijaną Dūvę, kuris yra Freshfields partneris, žodžius jums. Much, um, Ačiū, ponė pirmininkė. The... Aišku, kad e, keista, kad vienas žmogus gali kalbėti tokiamis įvairiomis temomis. Aš iš esmės norėčiau pakalbėti apie tris dalykus. Pirmiausia, noriu pakomentuoti teisininkų požiūrį į tarpininkavimą, po to apie jų požiūrį į tarpininkavimo direktyvą ir trečia apie situaciją prieš direktyvos patvirtinimą ir po jos patvirtinimo. Pirmiausia, bendra pastaba, kokia yra teisininkų perspektyva, koks yra teisininkų požiūris į tarpininkavimą. Turiu pasakyti, kad teisininkai pritarė tam, kad būtų išplečiamos susitarimo galimybės. Antra, kad teismai skatintų susitarimo galimybės už teismo ribų. Ir trečia, būtų lengviau prieinamas teisingumas, atveriant visą spektrą įvairių galimybių. Ir ketvirta, kaip turėtų būti gerinamas ginčių sprendimo efektyvumas. Tuo pat metu teisininkai norėtų priminti politikos kuriejams, kad demokratija ir klėstėjimas didžiulė dalimi, didelė dalimi remiasi įstatymų viršenybėmis ir tinkamomis procedūromis. Ir dėl to prieiga prie teisingumo turėtų išsiplėsti, o ne rekonstruojama ir tai būtų galima padėti padaryti, siūlant alternatyvus ginčių sprendimo būdus. Antra, teisininkai ir tarpininkavimo direktyva. Iš teisininkų požiūrio iš pradžių tai kėlė abejonių, ar yra e, reikiamybė, reikalas e, priimti tą direktyvą. Jau mano kaimynas iškėlė šį klausimą, nes čia rinka yra paremta pasiūla. Mes kalbame ne apie reiškinį, kurio prašo žmonės, bet kalbame apie reiškinį, kuris yra skatinamas įvairių suinteresuotų šalių. Taip pat reikia pasakyti, kad iš pradžių nebuvo didelio poreikio tarp prastybiniam reguliavimui. Galbūt buvo tam tikras noras padidinti galimybės susitarti be teismo. Tačiau turbūt sunku argumentuoti, kad iš tikrųjų buvo daug tarp valstybinių ginčių ir su tuo susijusių dar tarpininkavimo atveju. Reikia pripažinti, kad teisininkai pripažįsta, jog direktyva atkreipė dėmesį į susitarimo galimybės ir todėl teisininkai sveikina tokį dėmesį. Taip pat reikia pasakyti, kad gyvendinant direktyvą atsiras vienodos žaidimo sąlygos įvairiose valstybėse, nes bus vienodos sąlygos tarpininkavimui. Taip pat advokatai pritarė paskatoms teisininkams ir ginčių šalims ieškoti alternatyvių būdų spręsti ginčius, kaip pavyzdžiui Giuseppės Gapalo pasiūlyti būdai kai, dėl um, užmokesčio gražinimo arba tokio požiūrio, kurio, uh, kurio laikosi teisės uh, aktų, kurie Vokietijoje, kurie numato pareigą informuoti teismą, kaip pateikiamas ieškinys dėl ankstesnių uh, tarpininkavimo ar alternatyvių ginčių sprendimų būdų jau panaudotų prieš pateikiant ieškinį. Ar nebuvo ieškoma tokių būdų susitarti ar išspręsti ginčą? Trečia, advokatų požiūris į teisinį pagrindą iki direktyvos patvirtinimo ir po to. Pirmiausia, pateiksiu paprastą bendrą pareiškimą. Kai ES pradėjo svarstyti galimybę patvirtinti tarpininkavimo direktyvą, e, ji turėjo suprasti tai, kad, kad tuo metu jau egzistavo tam, tam tikras susitaikymo modelis. Jis buvo sistemingai pagristas arbitravimo, arbitražo e, procedūra ir buvo taikomas beveik pasauliniu mastu. Komisijos pareigūnai panalizavo šį pavyzdį ir, pavyzdį ir e, juos jis įkvėpė. Deja, jie norėjo patvirtinti savo direktyvą, savotišką direktyvą ir turbūt jie būtų pastarnavę pasauliniai ir Europos prekybai, jeigu būtų pabandę išlikti kaip galima arčiau prie esamo susitaikinimo modelio nes niekas teisės ir politikos srityje nebūtų pasakęs nieko kritiško iš tikrųjų apie tą modelį. Man atrodo, kad jis e, vienas geriausių, mažiausiai kritikuojamų modelių visame pasaulyje ir jis teikia pranašumų, jeigu būtų naudojamas juo, jo pavyzdžių. Taigi, peržiūrint direktyvą, ko gero, turbūt būtų galima pasinaudoti tuo modeliu. Kai kalbama apie situaciją prieš ir po ES direktyvos patvirtinimo, tai šiuo metu tik tai 13 valstybių yra įgyvendinusios direktyvą. Sunku pasakyti, kokie yra skirtumai. Jeigu pažvelgsime į Vokietijos pavyzdį, tai turbūt tinka pasakyti, kad ypatingų pokyčių neįvyko nes esminės nuostatos dėl konfidencialumo apsaugos, dėl senaties sustabdymo ir panašiai, vienaip ar kitaip, žvelgiant iš makro perspektyvos, jau egzistavo teisėje, taigi pakeitimų didelių neįvyko. Didžiausias pokytis Vokietijoje įvyko ta prasme ir būtų įdomu išgirsti, kaip įvyko kitose valstybės narėse, būtent, kad e, daugiau e, remiamas sustarimas ir tarp, e, tarpininkavimas ir atsirado teisinis pagrindas. Iki tol teisinio pagrindo tam nebuvo. Ir Vokietijoje, kur rinka reguliuoja pasiūlą, visą laiką buvo klausama, kodėl teisėjai turėtų užsimti tarpininkavimu, kur rinkoje yra pakankamai žmonių teisininkų ir kitų profesijų atstovų, kurie galėtų teikti tokias paslaugas. Būtų įdomu sužinoti, ar po parlamentų diskusijų bus pritarta tam, kad būtų e, teismams leista imti mokestį už tarpininkavimą. Tačiau tai yra iš tiesų kiekvienos valstybės narės vidaus reikalas. Kita tema, kuri yra taip pat svarbi europinių lygmenių, tai yra diskusija apie standartus, kokybę, mokymą. Vyksta apie tai daug diskusijų, na, o teisės aktų rengėjai kol kas laikosi liberalaus požiūrio, tačiau tai taip pat gali pasikeisti. Labai ačiū uždėmesi. Vielen herzlichen Dank. Labai ačiū. Perėsime prie verslo atstovo. Ponas Vincentas Tilmanas, kuris yra European Affairs with Eurochambers vyresnysis patarėjas. Žodis jums. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Eurochambers yra prekybos rūmų motininė organizacija, kurios tikslas yra teikti įvairias paslaugas, arbitražo paslaugas. Daugelį valstybių narių taip pat teikiame ir tarpininkavimo paslaugas. Norėčiau aptarti tris dalykus. Pirmiausia, papasakoti, kaip verslininkai vertina ginčių sprendimą. Taip pat papasakosiu apie tai, kokį poveikį tarpininkavimo direktyva daro verslui. Na, bandysiu nesikartoti ir nesakyti to, kas jau buvo pasakyta, ką pasakė kolegos ir pabaigai apibendinančios pastabos. Kaip verslininkai vertina ginčio sprendimus? Viskas priklauso nuo įmonės dydžio ir verslo sektoriaus bei geografinės apriepties. Stambios įmonės ginčių sprendimą, ginčių valdymą įtraukia į korporatyvinį procesą. Yra teisininkų komanda, kurie geriau, kurie supranta verslo situaciją ir dažnai tai būna mažiau techninio pobūdžio ginčių sprendimai. Pagrindinės problemos kyla dėl mokėjimų. Mokėjimus, mokėjimų ginčius, kažin ar galima visuomet išspręsti tarpininkavimo būdu. Kai kyla techninių problemų, tuomet jau yra kreipiamasi į advokatus. Taigi nenostabu, kad stambios įmonės yra linkusios vengti rizikos ir bando išsaugoti ilgalaikius santykius, o smulkios vidinės įmonės susidūrusios su tokiais atvejais yra labiau linkusios daugiau dėmesio skirti kreipimus į teismą. Kaip minėjo kolega e, Giuseppe Depalo prieš keletą minučių, bendrai yra sutariama, kad daug tarpininkavimo atvejų, tarpininkavimo paslauga pasinaudojama labai retai. E, viena tokia įmonė 2006 metais smulki vidutinė įmonė paskelbė, kad e, tarpininkavimo būdu, višalių pagrindų e, bandoma išspręsti e, ginčius gan retai. Nebūtinai tarpininkavimo, bet ir kitų alternatyvių ginčių sprendimo kitais būdais. Na ir nėra lengva surinkti duomenis apie tai, kiek yra naudojamas alternatyviais ginčių sprendimo metodais. Viskas priklauso nuo tarpininkavimo mm, procedūros, tai yra konfidenciali procedūra ir nėra taikoma prievolė registruoti tarpininkavimo procesą arba jo rezultatus e, kokioje nors kompetitingoje institucijoje. Ir vieninteliai gal, turimi skaičiai yra susijęs su tikrai labai ribotais gautais statistiniais duomenimis. Mano manimu, nerima kelia ir tai, kad verslo įmonės mažai ką išmano apie tarpininkavimo paslaugas mažiau nei 20 procentų smulkių vidutinių įmonių žino, kas yra tarpininkavimas, na, dažnai tos įmonės, kurios dalyvavo tarpininkavimo procedūroje, nori ir toliau tomis paslaugomis naudoti, naudotis, jeigu susiduria su ginčio situacija. Dėl to, kokį poveikį tarpininkavimo direktyva daro verslo įmonėms. Tarp valstybinis tarpininkavimas ir čia senaties terminai, apie ką kalbėjo kolega Tarpstatė. Norėčiau keliais žodžiais apibendrinti ir tarpininkavimo kokybę. Direktyvoje nėra numatyta bendra tarpininkavimo procedūra ar nėra apibrėžiama profesija ir yra elksenos kodeks, reikalingas elksenos kodeksas, kažkokie tai standartai ir valstybės narės, kai kurios valstybės narės taiko kreditavimo sistemą tarpininkams, pavyzdžiui, Belgijoje, Rumunijoje, kur yra federalinė tarpininkavimo komisija Belgijoje, taryba Rumunijoje. Na ir ta sąranga yra gan įdomi. Yra išduodamos akreditacijos tarpininkams ir yra tų tarpininkų, akredituotų tarpininkų sąrašas, kuris nuolatos yra atnaujinamas. Uh, Taip pat svarbu suprasti, kad tarpininkavimo akreditavimas nevyksta bendrai Europoje, nes nėra tos akreditacijos visur ir taip pat kriterijai nėra vienodi. Na ir mes manome, kad tarpininkavimo kokybė padidėtų, tačiau yra ir trūkumų. Norint tapti tarpininkavimo, galimybės nėra vienodos visose valstybėse narėse ir gali kilti sunkumų, kai tektų, jeigu tektų tarpininkavimo sutartis pritaikyti kitoje valstybėje, pavyzdžiui, Junktinės karalystės tarpininkas neturi akreditacijos e, svarstyti ginčą, pavyzdžiui, Belgijoje. Dar vienas klausimas dėl e, ginčių sprendimo procedūros pritaikymo. Direktyvoje yra teigiama, kad tarpininkavimo sutartis gali būti pritaikyta teismo ar kitos kompetitingos institucijos prieimus sprendimą ar autentišką dokumentą. Aišku, visi galvojame apie teisėjus ar notarus, kurie galėtų priimti, patvirtinti tokį tarpininkavimo susitarimą. Tačiau įdomu panalizuoti, kiek e, tą susitarimą būtų galima patvirtinti ir akreditavimo E, tarpininkavimo centrų atveju, kurie atitinka tam tikrus reikalavimus. Na ir akivaizdu, kad tarpininkavimo rinka nėra pakankamai išvystyta ir reikia dar daug ką nuveikti tam, kad teisininkams alternatyvūs ginčių sprendimo metodai nebūtų, nereikštų įplaukų sumažėjimo. Taigi reikia, aišku, šviesti visuomenę apie tarpininkavimo procesus. Pavyzdžiui, tą pradėti daryti netgi mokyklose, kaip buvo pasakyta. Taip pat draudimo įmonės turėtų aktyviau veikti šioje srityje dėl finansavimo kadangi rinka nėra pakankamai išvystyta, reikalinga, reikalingos viešos lėšos e, tam, kad būtų, būtų paskatintas tarpininkavimo rinkos kūrimas. Tačiau tai nėra vien tik tai mokym, tar, tarpininkų mokymas. Jeigu ir toliau tik tai mokytumėme, mokytumėme tarpininkus, tuomet sukurtumėme konkurenciją tarp mokymo, tarpininkavimo mokymo centrų, tarpininkų mokymo centrų. Nes kita vertus juk reikia informuoti ir mokyti smulkės, e, informuoti smulkės vidinės įmonės teisininkus, teis, teisėjus apie tarpininkavimo paslaugas. Tarpininkavimo centrai bendrai yra kuriami tam, kad padidėtų kokybė, pagerėtų kokybė ir kad uh, tarpininkai jungtųsi į centrus ir būtų labiau matomi kaip profesija. Taip pat tarpininkavimo centrai galėtų rinkti informacijos apie tarpininkavimo procedūras, trukmę, kiek sėkmingos buvo tarpininkavimo paslaugos ir tai būtų naudinga priemonė, kuriant, plėtojant toliau šią politikos sritį. Ir centrai, aišku, būtų suinteresuoti tuo, kad tarpininkavimo sutartys taptų autentiškais dokumentais ir būtų galima vertinti jų darbą atsižvelgiant į vairius rodiklius, parodant, kad jų atliekamas darbas yra sėkmingas. Ir siūlyčiau numatyti vidutinį procedūros, vidutinę procedūros trukmę, kaštus, sėkmės mastus, taip pat skaidrumo elementą ir taip pat kontrolės, kokybės kontrolės mechanizmą reiktų numatyti. Ačiū. Labai ačiū. Dabar perėsime prie vartotojų požiūrių. Andriu Lykai, kuris yra Stevenson Solicitor socialinės gerovės teisės skyriaus partneris ir vadovas. Thank you, Mr. Chairman. My call... Ačiū, ponia pirminkė. Mano darbas yra teisingumas pažeidžiamiems žmonėms. Ar tarpininkavimas tam padeda ar trukdo? Mūsų firma turi kelias komandos, kurios dirba su vartotojais ir įvairiose srityse, ginčiuose dėl žemės, dėl profesinio plaidumo, skolos klausimais. O vartotojų tikslas yra siekti greito, pigaus ginčio sprendimo palankaus sprendimo, ar tarpininkavimas padeda e, vartotojams. Žinoma, sėkmė priklauso nuo to, ar šalis nori dalyvauti ieškant sprendimo. Junktinė karalystė yra problema su tuo, kad šalis atsisako tarpininkauti, e, dalyvauti tarpininkavimo procese, ypač valstybės institucijos e, galbūt jos ir nori pradėti procesą, bet nenori dėrėtis, kai jos pradeda tą procesą. Varstotojų patirtis yra ta, kad vis dėl, dar dažnai dėlsiama iš oponentų pusės, ypač iš draudėjų pusės, netgi jei vyksta tarpininkavimas. Spauda dažnai rašo apie tai, kad kiek kainuoja spręsti ginčius ir tarpininkavimas tam padėtų. Ginčiai turėtų būti sprendžiami daug pigiau negu šiuo metu. Ir vartotojai dažnai e, na, nukenčia nuo, nuo šios patirties. Tarpininkavimą galima panaudoti įvairiose situacijose, įskaitant e, šeimų, kaimynų ginčius. Ir tuomet vartotojų patys galbūt būtų tokia, kad pirmas sustikimas e, gali būti sudėtingas, nes gali būti įvairių šeimų atstovų, jų santykiai gali būti įvairūs, šeimos gali būti ir irimo stadijoje. O, na, o advokatai, aišku, priima uh, savo sprendimus aiškiai, o tarpininkai turi dažnai e, atkreipti uh, dėmesį į atmosferą. Ir netgi dalyvaujant tame pirmajame posėdėje, kai santykiai yra įtempti, gali kilti pavojus, kad šalis išsiskirs dar toliau savo, savo pozicijose. Tačiau geras tarpininkas gali e, padėti e, tuos santykius išsiaiškinti ir mes esame metę patį e, pavyzdžių, kai tarpininkavimas padėjo atkurti santykius. Jeigu vyksta ginčas dėl kažkokio turto, dažnai E, pasirodo palanku tokius ginčius spręsti vietoje, toje nuosavybėje. Esame darę tai anksčiau ir aš esu viename atveju dalyvavęs, kai e, susitikimas susit prasidėjo 10 e, ryto lapkričio mėnesį laukia, o ginčas buvo baigtas spręstas, spręsti maždaug vidurnaktį. Tai buvo uh, lapkričio 5 dieną. Taigi ir ten buvo uh, uh, ferverkų šventė, tuomet visą dieną, kuomet visą dieną buvo šaudomi ferverkai. Buvo labai įdomu. Na ir tarpininkavimo rasose dažnai abi šalis ieško sprendimo. Tarpininkavimas gali duoti naujus sprendimus. Pavyzdžiui, perdant žemę iš vieno žmogaus nusivės kitam, e, numatant naują taką per e, žemę, esame matę, kaip tarpininkai prieja prie e, žemės sklypo pamatė, kad, e, kad iš tikrųjų kita pusė nori tiesiog geresnio vaizdo iš savo namo. Ir tuomet galima labai nesunkiai išspręsti ginčius. E, Esma dirba kelių šimtų klientų vardu dėl nuomos, sklypų nuomos klausimų. Labai dažnai klientai buvo belgiškoje padėtyje. Ja ir e, tarpininkai ne visada gali jiems padėti, kai savininkai yra užsispyrę. Taigi, ar tarpininkavimas yra sėkmingas? Taip, aš visai tuo nebejoju. Net jeigu neišsprendžiamas to jau pat ginčas, tarpininkavimas gali susaurinti ginčio apimti ir gali padėti išspręsti ginčą vėliau. Taigi, ar direktyva pakeičia ką nors vartotojų patirtyje? Yra tam tikrų nerimo e, atvejų, tačiau jeigu direktyva taikoma vien tik tai tarp valstybiniuose ginčiuose, tai yra problema. Ji leidžia valstybėms e, narėms per daug nukreipti gyvendinime. Na, o pavyzdžiui, Anglijoje ir Velse ji e, taikoma tik tai tarp valstybiniuose ginčiuose. Antra, čia kalbama tik apie tarpininkavimą galima kalbėti apie alternatyvas ginčių sprendimo procedūras plačiau. Jungtinėje karalystėje e, plinta e, taip vadinama kolaboratyvinė teisė sprendžiant ginčius. Tai yra neteisminis požiūris, e, kai abi šalis sutarė nesikreipti į teismą. Ir jeigu viena šalis su tuo pačiu teisininku, jeigu nusprendžia eiti į teismą, tai tuomet turi pakeisti savo teisininką. Ir tuomet e, siekiama bendradarbiauti sprendžiant uh, tuos ginčius. Jeigu tarpininkavimo diktatūra būtų buvusi parengta protingiau, galbūt būtų galima buvo įtraukti ir kitas, kitus e, ginčių sprendimo būdus. Nes jeigu to nėra, tai vartotojų pasirinkimas mažėja. Galbūt mes nenorime to siekti. Galbūt yra problema su uh, siekimu pradėti kas pirmas pradės bylą pagal Bruselis 2 direktyvą ar reglamentą. Atrodo, kas pradeda bylą, tai tas yra traktuojamas palankiau. Todėl yra paskatos pačiam e, pradėti e, bylą. Ir kai teismo procedūra prasidėjusi, Junktinė karalystė yra galimybė sustabdyti procesą, kad įvyktų tarpininkavimo procesas. Ir e, tai numatyta rodo nepakankamai pasinaudojama e, teismo ištekliais, e, kad būtų galima įtraukti ir tarpininkavimo procesą čia. Manau, kad e, tarpininkavimo sprendimo įgyvenimas, tas problemos sprendimas yra sveikintinas, tačiau kas įvyksta, kai šalis neturi teisinio atstovo ir pasiekia blogą rezultatą. Tai gali apimti situacijas, kai yra pažeidžiamas sutuoktinis ar vartotojas, kurio E, susilaukia nuosprendžio e, jų naudai. Pagal Anglijos e, teisės sistemą bandoma spręsti šią problemą. Ir aukštesni teismai neleidžia nekreipti dėmesio į teismo jurisdikcijos klausimą. Vienas sprendimų, kad būtų galima pripažinti tarpininkavimo sprendimus ir pakeisti Anglijos teisinės pagalbos sistemą kad teisininkams būtų mokamas e, fiksuotas mokestis ir jie patartų, kaip pasiekti preliminarų susitarimą. Toks teisinės pagalbos pakeitimas būtent e, didina e, vartotojų žinias apie tarpininkavimą. Šeštasis straipsnis, kuris sako, kad jeigu abi šalis sutinka, galima leisti teismo sprendimus yra palankus. Aštuntasis straipsnis numato, kad šalis neturėtų e, neigiamai žiūrėti ir apribojimo datas, tačiau, kaip kolegos sakė, tai taikoma tik tai tarpvalstybiniams ginčiams. Ir anomalija e, yra ta, kad, e, kad kai kuriuose šalise tarpininkavimo sprendimai yra saugomi, jie yra tarpvalstiniuose ginčiuose, jeigu vidaus šalis, šalies viduje, tai tuomet ne. Taigi mes matome, kad šioje srityje dar reikia padirbėti. Ačiū. Žvelgiu į laikrodį ir jei e, kolegės ir kolegos pritars, mes eisime toliau, o klausimai atsakymai bus tik seminaro pabaigoje. Matau, kad pritarėte, todėl perėsime prie antrosios mūsų seminaro dalies. Kalbėsime apie tai, kaip galima patobulinti šią direktyvą. Pristatysime dviejų bylų analizės. Pirmiausia, Bojana Jovin Hrastnik, kuris, kuri yra e, apskrities teismo teisėja ir alternatyvių ginčio sprendimo būdų tarybos pirmininkė. Ačiū. Mano Užduotis yra pristatyti jums, kaip ši direktyva buvo perkelta į Slovenijos teisės aktus. Aš parengiau pastabas, kuriuose rasite detalę analizę, kaip įvairios direktyvos nuostatos buvo perkeltos į Slovenijos teisę. Aš nesigilinsiu. Uh, E, tačiau norėčiau pabrėžti kai kuriuos dalykus, kurie man atrodė svarbus, kalbant apie direktyvos taikymą. Taip pat atkreipsiu jūsų dėmesį, kuriais atvejais Slovenijos e, įstatymai yra griežtesni nei e, direktyvoje numatyti reikalavimai. Taip pat supažindinsiu jūs su šiandieninė situacija ir su galimomis perspektyvomis. Pirmiausia, iki 2008 metų nebuvo jokio teisinio pagrindo reglamentuojančio tarpininkavimą Slovenijoje. Tarpininkavimas buvo minimas kaip galimybė spręsti ginčius, tačiau nebuvo jokių teisinių tarpininkavimo proceso nuostatų. Tai nereiškia, kad tarpininkavimas praktikoje visiškai neegzistavo. Priešingai, buvo sukurta pirmoji tarpininkavimo programa dar 2001 metais Liublianos apygardos teisme. Ir šią programą teismai po kurio laiko pradėjo taikyti plačiau, nes ji buvo sėkminga po per keletą metų ir kiti teismai e, pradėjo taikyti panašias programas, e, tarpininkavimo procesas įgyjo pagreitį. Buvo įkurta Slovenijos tar tarpininkavimo asociacija 2006 metais, kuri vienijo įvairias organizacijas. Slovenijos pavyzdys rodo, kad e, tarpininkavimas e, gali būti taikomas net ne, nesant teisinio pagrindo, teisinių nuostatų. Tačiau um, ginčio šalis vis dėlto turėtų turėti e, teisinį pagrindą. 2008 metais buvo parengtas tarpininkavimo įstatymo projektas Slovenijoje. Jį parengė Liublianos teisės fakulteto ekspertai ir e, ek ekspertų praktikų grupelė. 2008 metais šis įstatymas buvo priimtas keletas dienų prabėgus nuo ES direktyvos įsigaliojimo. 20 straipsnių yra numatyti e, šiame įstatyme. Tai yra labai trumpi straipsniai, kuriuose atsispindi pačios pagrindinės taisyklės ir tarpininkavimo procedūros principai. Visa kita yra palikta savireguliacijai. Šio įstatymo šaltiniai yra skirtingi. Mes naudojamės oncitralio taikinimo komercinėse bylose modeliu. Taip pat pasinaudojame ir kai kuriomis direktyvos nuostatomis nes tuo metu buvo patvirtinta ši direktyva, mes žinojame, koks bus galutinis direktyvos tekstas. Ir pagaliau taip pat buvo atsižvelgta į praktikoje įgytą patirtį. Kuriais atvejais e, Slovenijos e, tarpininkavimo įstatymas yra griežtesnis nei būtiniausi direktyvos reikalavimai? Pirmasis didys, did, didysis e, taikymos srities skirtumas yra tas, kad direktyvos taikymo tikslas yra um, tarp valstybiniai ginčiai. Tuo tarpu Slovenijos įstatymas yra taiky, taikomas ir šalies viduje. Direktyva yra taikoma um, civilinėse ir komercinėse bylose. Tiksliau pasakus, tarpininkavimas pagal direktyvą taikomas civilinėse ir komercinėse bylose, tuo tarpu Slovenijoje um, tarpininkavimo įstatymas gali būti taikomas ir kitose srityse, jei tam tikros srities nereglamentuoja kiti įstatymai. Kitas uh, skirtumas tarp direktyvos ir tarpininkavimo įstatymo, tai yra konfidencialumo nuostatos. Mūsų taisyklės yra griežtesnės ir taikymos rytis taip pat yra platesnė. Direktyvoje kalbama apie įrodymų leistinumą, tuo tarpu mūsų įstatyme apie konfidencialumą kalbama tiek teismo procese, tiek e, kitose procedūrose nei tarpininkavimas. Konfidencialumui yra skirti trys tarpininkavimo įstatymo straipsniai. Kalbant apie įrodymų primtinumą, yra e, numatyti numatytas e, visas procesas ir pagal mūsų įstatymą yra um, tam tikros nuostatos taikomos ne tik tarpininkavimo proceso dalyviams, tačiau ir trečiosiams šalims, pavyzdžiui, ekspertams arba liudininkams. Ir trečioji mano supratimu, svarbi pastaba yra mediacijos poveikis apribojimų ir senaties terminams. Ši nuostata mūsų įstatymė yra labai griežta, šalis negali jos atsisakyti. Direktyvoje yra numatyta galimybė atsisakyti šios taisyklės, tačiau mūsų įstatyme e, to nėra numatyta. Aš minėjau, kad mes pasinaudojame UNCITRAL, tai yra Junktinių tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos rekomendacijomis. Ir Oncitral taisyklės galima atpažinti ir kituose straipsniuose. Pavyzdžiui, tarpininko apibrieštis yra panaši kaip ES direktyvoje. Galimybė naudotis tarpininkavimo paslaugomis ir e, informacijos teikimas šalimis yra perimtos iš direktyvos. 2009 metais buvo priimtas kitas įstatymas, kuriame yra numatytas alternatyvaus ginčių sprendimo taikymas teismo procese. Ir šiame įstatyme yra numatytas ta galimybė renkti informacinio pobūdžio tarpininkavimo sesijas. Baigdama noriu tarti keletą žodžių apie galimas perspektyvas ir apie situaciją šiandien. Uh, Visose pirmosios instancijos teismuose yra numatytos tarpininkavimo programos 59 teismuose. E, taip pat viename apeliacinėme teisme ir yra numatyta ši programa ir keturi kiti teismai kitų metų. Birželio mėnesį ketina taip pat pradėti taikyti šias pro programas. Mes pasisakome už um, tarpininkavimą ne teismo procese, mm, šią perspektyvą skatiname ir aš tikiuosi, kad po kiek laiko galėsiu pranešti jums ir apie um, pažangą šioje srityje. Ačiū už dėmesį. Grazie. E, diamo la parola alla dottoressa Augusta. Ačiū. Augustį Janinį. Augustą Janinį. Teisės departamento vadovė Teisingumo ministerijoje Italijoje. Dabar pasisakys. Ačiū už galimybę papasakoti apie Italijos teisinę situaciją, kaip yra įgyvendinama direktyva mūsų teisinė. Italijos teisės aktuose yra analizuojamos ir kitos galimybės šalia direktyvos perkelimo. Kalba eina ne vien tik tai apie tarpvalstybinius ginčius, bet apie visus ginčius civilinėse ir komercinėse bylose. Italijos teisės aktuose mes numatėme ir primtinumo sąlygą. Prieš kreipiantis į teismą reikia pereiti sutaikinimo procedūrą, prieš perinant prie kitų vėlesnių procedūrų. Ir čia trys yra pagrindiniai tikslai. Yra skleisti apie tarpininkavimo galimybę, informuoti apie tarpininkavimo galimybę ir e, numatyti galimybę naudotis tarpininkavimo paslaugomis visose komercinėse civilinėse bylose ir taip pat e, teisininkas, advokatas turi informuoti šalis apie tai, kad yra sutaikinimo arba tarpininkavimo galimybė. Taigi perėjus per visus tuos lygmenis tik tuomet e, galima kelti bylą. Na ir mes tokiu būdu man, bandome sumažinti e, teismų išlaidas, kurios yra milžiniškos mūsų valstybėje ir taip pat galbūt netgi sumažinti mokesčius tiems, kurie išsprendžia ginčą tarpininkavimo būdu, o ne teismo keliu. Egzistuoja įvairių, įvairių profesijų kategorijų, kurie gali veikti kaip tarpininkai, teisininkai ir advokatų taryba automatiškai yra įtraukiama į sutaikintojų registrą ir jie gali veikti teismo patalpose kaip sutaikintojai arba tarpininkai. Detaliai nepristatysiu situacijos, bet tik tai pasakysiu, kad mūsų įstatymuose yra numatytas e, savanoriškas e, tarpininkavimo metodas tam, kad e, lengviau būtų išspręstas ginčas. Ir sutaikinimo procedūroje tikimasi to sprendimo, galutinio rezultato, kai tuo tarpu tarpininkas pats gali pasiūlyti pasiūlym, pasiūlymą. Jeigu pasiūlymas nėra priimtinas, tuomet tai atneša padarinių galutiniam sprendimui. Taip pat yra privalomas tarpininkavimas, įmanomas, kai kalba eina apie paveldėjimą, šeimos akcijas, nuomą, medicininę atsakomybę ir šmeišto vengimą. Ir šmeištas žiniasklaidoje tokiais atvejais yra privalomas ta, ta, tarpininkavimas. Tačiau privalomo tarpininkavimo priemonės atidėtos vieneriems metams, nes buvo labai um, didelė reakcija sukelta advokatų, teisininkų dėl tų sutaikinimo ir tarpininkavimo paslaugų ir privalomas tarpininkavimas nepalankiai yra vertinamas advokatų tarybos dabar tarpininkavimas teisėjo vykdomas tarpininkavimas, tuomet e, kviečiama yra pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis, taip pat gali, numa, galima ir sutartie numatyti tokį straipsnį, tarpininkavimo galimybę, kai e, pirmiausia turi būti įvykdoma sutaikinimo procedūra prieš perinant prie aukštesnių, prie, prie kitų etapų teismo ir panašiai. Yra ir kitų numatyta apribojimų apibrieštyje tam, kad e, nebūtų pritaikomos sudėtingesnės procedūros prieš pritaikant paprastesnės procedūras. Ir yra situacijų, kai teismas ir teisėjas gali iškart priimti sprendimą, o tarpininkavimas tokiu atveju būtų dar ilgesnė, sudėtingesnė procedūra tuomet kreipiamasi į teismą, na, o jeigu paprasčiau yra tarpininkavimo būdų susitarti, tuomet pritaikoma tarpininkavimo procedūra. Europos teisės aktuose numatyti principai yra susiję ir su susiję ir su senatimi. numatytas keturių mėnesių laikotarpis. Ir į tai neskaičiuojam, ten neįskaičiuojamas e, civilinės bylos svarstymo laikotarpis. Skaidrėje matote kelias e, taisyklės. Šalies autonomiškumo principas, tarpininkavimas e, vykdomas pagal sutaikinimo taisyklės. Taip pat e, čia matote tokią bendrą apžvalgą, kaip vyksta tarpininkavimo procedūra. Ginčio šalys paskiria tarpininką 15 dienų numatytas laikotarpis, gan trumpas laikotarpis, po to, kai yra pareiškimas parašomas ir šalis gali pasirinkti tarpininką. Kartais galima pasirinkti du tarpininkus, jeigu kalba eina apie sudėtingus techninius dalykus, jeigu yra na, adekvatus kaštai, tokie tokie patys kaštai, nepriklausomai ar vienas ar du yra e, pasirenkami tarpininkai. Taip pat teigiame, kad e, pareiškimai surinkta informacija tarpininkavimo procese tam tikrais atvejais negali būti panaudojama tolesnėse procedūrose. Tai yra konfidenciali informacija, ir labai plačiai yra rūpinas, rūpinamasi tarpininkavimo procedūra ir tos procedūros konfidencialumu. Jeigu rezultatas pozityvus, teigiamas, tuomet tarpininkas užfiksuoja tarpininkavimo procedūrą ir tuomet galima pritaikyti nuobaudų straipsnius dėl sumokamų sumų, kai jau yra pasiekiamas susitarimas. O jei nuobodos, nuobodos reikalavimos tuomet, jeigu sutaikymo procedūros taisyklės nėra, taisyklių nėra laikomas. Taip pat, jeigu viena iš šalių nedalyvauja procese ir tai gali turėti įtakos tolesnių procedūrų išdavai, tuomet irgi taikomos nuobodos. Um, mokesčių lengvatos numatytos tarpininkavimo procedūrai, žymos mokestis, kiti mokesčiai, kurie taikomi teisminio proceso metu, gali būti sumažinti. Taip pat 50 tūkstančių eurų vertės registravimo mokestis sumažinamas per pus iš dalies sumažinamas, taip pat, aišku, yra žymos mokestis, kiti e, mokesčiai, kurie nebūtinai yra vieningi, vienodi, nes procedūros yra irgi netokios pačios. Jeigu tarpininkavimas neduoda sėkmingų rezultatų, tuomet maksimali suma 250 o jeigu sėkminga, maksimali suma 500. Tarpininkavimo įmonės gali būti viešos privačios įmonės, kurios ir turi būti licencijuotos Teisingumo ministerijos. Kokios yra sąlygos, reikalavimai? 50 valandų teisės kursas išklausytas, ribotas skaičių žmonių, kurie dalyvauja tame pačiame kurse, taip pat e, sim, simulacinis e, tarpininkavimo procedūras, proced, tarpininkavimo procedūra turi būti išklausoma, numatant atitinkamą valandų kiekį, kiek tas kursas turi trukti. Na ir tam, kad išliktų tame sąraše, tarpininkai irgi turi tenkinti e, nuolatos tas keliamas sąlygas. 2011 m. kovo 1 dieną buvo numatyta ta privaloma procedūra, bet kol kas nesame surink, surinkę pakankamai duomenų, kuriuos galėčiau Jums pateikti. Taip pat kai trūksta tos sutaikinimo kultūros, sunku pasakyti, kokį rezultatą atneša tarpininkavimas, bet egzistuoja įvairių situacijų, daug institucijų yra suinteresuotas dalyvauti procedūroje. 15 centrų jau prašė leidimo Italijoje patekti į mūsų sąrašą. Labai ačiū. Perėsime prie trečiosios mūsų seminaro dalies. Tai yra tarpininkavimas už ES direktyvos ir ES ribų. 30 teisėjų iš Vengrijos atvyko į mūsų seminarą, noriu juos pasveikinti. Tikiuosi, kad e, išgirsite įdomių minčių, kurias parsivešite namo. Sveiki atvykę, džiugu, kad dalyvaujate mūsų seminare. O dabar perėsime prie kitos pranešėjos, ponia Margarita Garcia Tomė. Jis kalbės, ji kalbės apie e, tarpininkavimą šeimų bylose. Ji yra um, De Salamanca universiteto Ispanijoje tarpininkavimo skiriaus direktorė. Žodis jums. Labai ačiū. Dėkoju už kvietimą kalbėti šiame seminare. Papasakosiu apie tarpininkavimo direktyvos poveikį Ispanijos teisės aktams ir tam, kaip mūsų įstatymuose laikomas direktyvos nuostatų. Šiuo metu turime civilinių ir komercinių bylų įstatymą, kuris turi būti patvirtintas. Jame numatytas e, civilinių bylų ir šeimos e, reikalų įstatymus, kurie atitinka tarpininkavimo direktyvos reikalavimus. Tie nacionaliniai įstatymai reiškia, kad reikia laikytis tam tikrų pagrindinių principų, kurie numato tarpininko pareigas ir prievolės ir teisės. Tam, kad galėtum būti tarpininku, tu turi būti baigęs universitetą, turi būti apmokytas šį darbą dirbti Tai reiškia, kad reikia turėti taip pat ir patirties, norint dirbti tarpininku, tačiau nėra vienodų kriterijų, kalbant apie jų rengimą, nėra vienodų sąlygų dėl to, kokius kursus reikia baigti, kokius dalykus studijuoti. Manau, kad jeigu būtų daugiau vienodumo, tai tuomet būtų galima sustiprinti tarpininkų teikiamų paslaugų kokybę. ir tuomet būtų geriau laikomas direktyvos reikalavimų. Svarbu tai, kad viename regione apmokytas e, tarpininkas galėtų dirbti kitame regione. Ne visi nacionaliniai tarpininkavimo įstatymai atitinka visas direktyvos nuostatas. Labai dažnai tos direktyvos nuostatos nėra perkeltos visą savo apimtimi į nacionalinę teisę, o tai reiškia, kad tarpininkai iki galo neslaiko direktyvos nuostatų. Taip pat nėra privaloma būti registruotam tarpininkavimo registre. Ir tik tai tie tarpininkai, kurie nori pasinaudoti esamais įstatymais, gali, būna registre. Ir neapmokyti tarpininkai taip pat gali praktikuoti, tai pakerta kokybę. Aišku, šioje srityje įstatymas, kuris tikimės bus patvirtintas, patvirtintas reguliuos papildomus ginčių sprendimo e, būdus. Ir tai reikštų, kad teismams e, tektų mažiau darbo šioje srityje. Pagal šį įstatymą taip pat bus e, tarpininkavimo jurisdikcija paskirta valstybei, kai kalbame apie tarpvalstybinius valstybinius ginčius, komercinius ir pilietinius, civilinius ginčius. Taip pat, kai kalbam apie darbo teisę ar baudžiamuosius reikalus, tai jiems tarpininkavimo įstatymas nebus taikomas. Tarpininkavimo ta, įstatymas tik apims e, šeimos ir civilinės teisės klausimus. Kai dėl senaties tai įstatymo projektą numatyta, kad senaties senatis nebūtų taikoma. Ir bylos būtų sustabdymas, sustabdomas tarpininkavimo metu. E, o po, po tam tikro laikotarpio, numatyto laikotarpio, būtų galima tęsti bylą. Taip pat e, projekte numatytas konfidencialumo saugojimo principas ir savanoriškumo principas. Tai labai svarbios sąlygos. Vienas svarbiausių principų tarpininkavimo procese yra konfidencialumas susijęs su ginčio turiniu ir tarpininko darbu. Tarpininkavimas gali prasidėti jau prasidėjus ir bylai ar ją sustabdžius. Tačiau tarpininkavimo metu surinktai duomenys gali teismo arba prokuratūros e, metu, e, būti naudojami. Tačiau yra problema. Viena vertus, teisinė sistema panaudotų informaciją gautą tarpininkavimo metu kaip įrodymus baudžiamojosios tai ar teismo bylos procese ir tai pakirstų konfidencialumo kriterijus. Kita vertus, Toks, tokia konfidencialumo savokos apimtis nėra tinkamai reguliuojama regioninėse įstatymuose. Kai kalbama apie savanoriškumo principus, tai projekte sakoma, kad tarpininkavimas būtų savanoriškas, išskyrus tai, kai kalbama apie nedidelius ieškinius, kuomet projekte projekte numatyta, kad niekas nebūtų verčiamas susitarti ar sudaryti tarpininkavimo susitarimą, tačiau gali būti numatytas iš, iš ankstinis tarpininkavimas, kuris būtų privalomas. Preliminus tarpininkavimas prieš pradedant teismo bylą. Taigi ta pradinė stadija prieš visapusišką tarpininkavimo procesą ar keliant bylą teisme. Taip pat numatyti reikalavimai galiems tarpininkams, pavyzdžiui, jie negali būti bausti, jie turi turėti universiteto laipsnį, diplomą, turi turėti e, civilinės atsakomybės draudimą ir turi būti registruoti atitinkamame registre ar būti tarpininkų asociacijos nariais Tačiau jie nebūtinai turi uh, mokytis privalomų kursų, tarkime, etinių kursų ar civilinių ar komercinių klausimų. Tikimės, kad ateityje tie reikalavimai bus įvesti, nes kitaip tai gali būti žalinga tarpininkavimo kokybei. Viename straipsnėje taip pat numatyta, kad niekas, kas prieštrauja įstatymę, negali būti siūloma tarpininkavimo procese. Taigi tarpininkas turi būti tinkamai kvalifikuotas, nes kitaip, jeigu šalis pradėjusios, pasirašiusios tarpininkavimo sustarimą netitinka teisinių nuostatų, gali būti pradėta teismo byla Na, kaip ten bebūtų, e, dar turime vadovautis Europos direktyva ir e, jos reikia laikytis, kur numatyta, kad tarpininkams turi būti numatytas nuolatinis mokymas, nes tarpininkai negali, negali pateikti tinkamų, tinkamos kokybės paslaugų be atitinkamo mokymo. Todėl direktyva turi pa, svarbu poveikį Ispanijos teisės aktams, o direktyvos nuostatų perkelimas reikštų, kad bus atnaujinami Ispanijos teisės aktai, kai kalbam apie ginčių sprendimą. Tarpininkavimui taikomi nacionaliai ir e, regioniniai įstatymai, tačiau mums reikia nacionalinio įstatymo, kad vienodai būtų taikoma tarpininkavimo nuostatos. Ir direktyvos perkelimas iš tikrųjų reiškia progresą nacionaliniai tarpininkavimo sistemai nes nacionaliai ir regioniniai įstatymai turės būti pakeisti, nes e, valstybės ir regiono kompetencijos iš tikrųjų skiriasi mūsų valstybėje. Na, o kad tarpininkavimas būtų naudingas, reikės pakeisti nacionalinius įstatymus. Taigi mums reikės koordinavimo priemonių tarp valstybės ir regionų kai kalbam apie tarpininkų registrus, tarpininkavimo institucijas ir taip toliau. na, tai būtų reikalinga, kad tarpininkai galėtų praktikuoti visoje šalyje ir kad būtų išvengta bet kokio vakumo. Direktyvos perkelimas padarys poveikį esamiems įstatymams, tam tikriems teisiniams mechanizmams, kuriuos reikės pakeisti. Bet kokie tarpvalstybiniai ginčiai taip pat yra įtraukti mūsų įstatymo projekte. Taigi, bendrijos direktyvos perkelimas vykdomas kol kas tinkamai. Na, o įstatymo projekte sakoma, kad tarpininkavimo sistema turi būti, susitarimai turi būti privalomi abiems pusėms, kaip ir teismo sprendimas. Aštuntame straipsnėje sakoma, kad galima vykdyti tik tai tarp valstybinius e, tarpininkavimo sustarimus, jeigu yra notariškai patvirtinti. Ir tai atitinka tarpininkavimo direktyvos nuostatas. Taip pat pagal direktyvą vienas iš Ispanijos įstatymo tikslų būtų kainos klausimas. Tarpininkavimas nebūtų nemokamas, tačiau jo kaina būtų mažesnė negu teismo procedūros. Direktyvoje nieko nesakoma apie tarpininkavimo užmokestį, tačiau Ispanijos įstatymo projekte apie tai kalbama. Nors jis ir neišdėsto konkrečių e, mokesčių tarpininkams, kaip pas, ar, ar pasiektas sustarimas ar ne, sakoma, kad e, tarpininkavimo kaštus turi padengti abi šalis. Kitame straipsnėje sakoje, sakoma, kad e, tarpininkavimo būdu galima būtų išvengti teismo proceso. Jeigu viena šalis padengia visas išlaidas, na, o tai gali reikšti, kad dėl dėlės finansinės naštos e, besibilinėjančios šalis gali nenorėti pradėti tarpininkavimo procedūros dėl e, didelės mokesčio naštos. Na, aišku, tarpininkavimas nėra privalomas, tačiau reikia numatyti teisinę pagalbą tarpininkavimo šalims. Ir tuomet tarpininkavimas e, būtų susijęs su finansinė našta. Baigdama noriu pasakyti, kad darbatinė finansinė Ispanijos tarpininkavimo sistema turi trūkumų ir stiprių pusių. Dėl tų silpnųjų pusių, pusių silpnųjų aspektų sunku buvo tarpininkavimą panaudoti plačiau ir mums e, reikia stiprinti tarpininkavimo taisyklės. Ir tam iš tikrųjų reikia Europos tarpininkų federacijos, kuri numatytų vienodus standartus visoje Europoje ir veiktų kaip koordinatorius. Reikia ir Elgėsio kodekso tarpininkams, kad jie galėtų praktikuoti visą Europos Sąjungoje, kai kalbama ypač apie tarptautinius ginčius. Ačiū. Labai ačiū. Toliau e, Bogdan Matei, Rumunijos e, teisininkas ir tarpininkas. Am fost încântat de tonul e, optimist cu care a început acest workshop vorbinduose inicijai. Labai džiaugiuosi tokiam optimistiškom gaidomis, kurias girdžiu iš pasisakymų, girdime apie didesnės ar mažesnės sėkmės atvejus um, įgyveninant direktyvą ir perkeliant jos nuostas į nacionalinius teisės aktus. Taigi savo ruoštų aš irgi pasistengsiu nekalbėti pesimistiškai, mm, didesnį dėmesį skirti spręsti galbūt nebūtinai problemoms, sėtinoms su šios direktyvos perkeliamu į Rumunijos teisės aktus. Iš tikrųjų, perkeliamas į Rumunijos teisės aktus buvo pakankamai sėkmingas. Ir čia aš konkrečiau pakalbėsiu. Jeigu nesupranti tikrojo pagrindinio direktyvos tikslo ir jos perkelimo tikslo į nacionalinius, tai perkelimo į nacionalinius teisės aktus tikslo. Gali sakyti, kad direktyva sėkmingai perkelta į Rumunijos teisės aktus, nes visos nuostatos yra perkeltos į civilinę teisę, šeimos teisę. Tačiau iš tikrųjų susidarėme su tam tikromis problemomis. kai eina kalba apie teisinių nuostatų įgyvendinimą praktikoje. Uh, Teoriškai viskas gražu, tačiau praktikoje yra labai sudėtinga iš tikrųjų pasiekti tų užsibrieštų tikslų, tarpininkavimo tikslų. Girdėjome tą gražų pasakojimą apie arklį, kurį reikia privers, privesti prie vandens ir priversti jį gerti galbūt. Tai ir atrodo kaip pokštas, tačiau e, šis pavyzdys yra realus ir konkretus. Rumunijoje turime teisinės nuostatos, kurios iš tikrųjų apibrėžia visą tą kelią, kurį tas arklys turi nueiti iki vandens ir kaip jis turi tą vandenį gerti. Tačiau pastaruoju metu užmirštama, kad tas arklys iš tikrųjų turi tą vandenį gerti, jeigu nori išgyventi. Taigi, Nepakanka vien labai gražių teisinių nuostatų dėl tarpininkavimo, jeigu tos teisinės nuostatos nėra įgyvendinamos realiame gyvenime. Kad ir kokios būtų gražios direktyvos nuostatos perkeltos į nacionalinę teisę, tas jau buvo padaryta 2006 metais, tarkim, dėl procedūrų. Uh, dėl senaties terminų, dėl visuomenės informavimo apie tarpininkavimą, kad e, turi būti tam tikras kokybės lygis užtikrintas, kad e, po to tarpininkavimo keliu sudarytus sutarimus turėtų būti galimybė užtikrinti, kad jie būtų gyvendinti. Visa tai yra kaip ir gražu, tačiau kai pažiūri į uh, praktinį gyvenimą. Nuo 2006 metų prireikė bent dviejų metų, kol pirmasis tarpininkas konkrečiai galėjo pradėti darbą ir realiai pradėti dirbti tarpininkavimo darbą. Taigi, nuo 2010 metų pabaigos mm, teisinės nuostatos yra dar papildytos tam, kad būtų galima dar geriau integruoti ES direktyvos nuostatas. Ir dabar teisėjai gavo naujų įgaliojimų. Teisėjai gali paraginti bylos šalis e, kreip, dalyvauti tarpininkavimo procese. Ir čia papildomos jokios kainos e, nėra, kadangi tas pirmasis etapas yra grinai informacinio pobūdžio ir jis ne, nekainuoja. Jeigu pažiūrime į Rumunijos teisingumo sistemą ir pasižiūrime, kiek kiek buvo iš viso bylų nacionalinių lygminių - 3 milijonai 200 tūkstančių. Iš jų tik tai 258 bylos tarpininkavimo keliu apsivainikavo sėkme. Taigi skirtumas milžiniškas tarp e, skaičiaus bylų, kiek e, yra iškelta teisme ir kiek pasuko tarpininkavimo keliu ir sėkmingai bylas išsprendė. tiem, kas čia sėdi šioje salėje, yra akivaizdu, aišku, kad apininkavimo procesas turi daug pranašumų, sutrumpina na, ginčio sprendimo laiką, padaro jį pigesnį. Nu, pavyzdžiui, šeimos kodekse nėra daug aiškių nuostatų, kurios apibrieštų tarpininkavimą. Tačiau praktinėme gyvenime matome aiškių sunkumų, su, norint įgyvendinti e, tarpininkavimo priemonę. Pavyzdžiui, dėl šeimos teisės atveju bylas būna dėl skirybų, dėl vaikų globos, dėl alimentų mokėjimo, dėl e, bendro turto pasidalymo. Kalbėkime apie turto pasidalymą. Čia aišku, kad tarpininkavimas turi pranašumą, nes yra sutaupama laiko ir pinigų tarpininkavimo keliu, palyginti su įprastiniu bilinėjimuosi teismą keliu. Tačiau, kalbant apie kitus atvejus, pavyzdžiui, dėl, tarkim, jeigu šeimoje yra nepilnamečių vaikų, tai čia situacija kitokia, tarpininkavimas mm, nenaudojamas arba labai menkai naudojamas. Pagrindinė priežastis, aišku, yra ta, kad yra esminis skirtumas tarp to, kiek kainuoja bylos padavimas pirmosios instancijos teisme ir to, kiek kainuoja, pavyzdžiui, tarp, procesas tarp, ginčio sprendimas tarpininkavimo keliu jeigu dėl skirybų ar elementų mokėjimo yra keliama byla, tai jos kaina, sakykime, kainuoja 10 eurų. Tačiau jeigu yra kreipiamasi dėl tokio ginčio tarpininkavimą, tai čia kaina išauga bent 10 kartų ir tuomet tokio ginčio sprendimas kainuoja apie 100 eurų. Taigi, jeigu norime tarpininkavimo panaudojimą išplėsti šeimos teisės srityje, tai iš tikrųjų reikia turėti omenyje tą kainą. Reikia galbūt harmonizuoti, suvienodinti tas procedūras, kad jos būtų efektyvios, nes dabar kol kas turime tik tai teorinės nuostatas dėl, š, dėl tokių procedūrų ir, mm, ir tas sutaupimas net ir laiko prasme yra labai iliuzinis. Reikia ilgo tarpininkavimo proceso iki susitariama dėl ginčio sprendimo, paskui dar reikia ilgai laukti, kol e, teismas tą sitarimą patvirtina. Reikia pripažinti, kad uh, Aišku, mes dar tik taip žengiam pačius pirmosius žingsnius, pritaikant tarpininkavimo priemonė. Ir kaip aš jau minėjau, reikėjo bent dviejų metų nuo teisinių nuostų perkelimo iki tol, kol pirmasis tarpininkas galėjo pradėti darbą. Dabar nuo to laiko praėjo treji metai ir todėl tai nėra pakankamai ilgas laikas, bent jau Rumunijoje, kad galėtumėm įvertinti konkrečius rezultatus, kiek ta direktyva veikia pas mus. Tai nereiškia, kad direktyva nebuvo perkelta, tai nereiškia, kad negalima gauti labiau apčiuopiamų rezultatų. Ačiū. Ačiū. Dabar išeisime iš ES ir pasveikinsime Sisaną Šamlikašvili. Teisininkė, advokatė, tarpininkė. Tarpininkavimo asociacijos pirmininkė Rusijoje. Taip pat tarpininkavimo ir alternatyvaus ginčių sprendimo pakomitečio pirmininkė Rusijos advokatų asociacijoje. Prašau. Ačiū, pirmininkė, ačiū ponios ir ponai. Man labai malonu čia šiandieną pasisakyti apie tarpininkavimo situaciją Rusijoje. Pastarusius septynerius savo gyvenimo metus skiriau tam, kad būtų tarpininkavimas skatinamas ir gyvenimas Rusijoje. Mes šiame procese daug ko sužinojome apie tarpininkavimą visame pasaulyje ir pirmiausia žiūrėjome, kaip tarpininkavimas vyksta ES valstybėse narėse. Taigi ES direktyva, jos įgyvendinimas buvo mums puikios gairės, rodančios, kaip, koks sudėtingas yra šis procesas įvairiose valstybėse. Na ir dabar jau galime tvirtai teikti, kad uh, esame pasiekę tam tikrų rezultatų, imdamiesi pastangų Rusijos federacijoje. Pagrindinis tų pastangų tikslas šią naują instituciją, instituciją praktiką pritaikyti Rusijoje. Praktika, kuri buvo skeptiškai sutikta teisininkų ir mažai žinoma visuomenės. Tarpininkavimo pritaikymas teisinėje kultūroje ir socialinėme Rusijos gyvenime. Tai yra didžiausia ES kaiminė valstybėje, kurioje, kuri yra ir Europoje, ir Azijoje, ir aišku, dėl įvairių tradicijų ir kultūrų, tradicijų ir papročių, tai turėjo labai didelių padarinių ir, aišku, mūsų valstybė turi puikius e, kultūrinius ir socialinius santykius su Europos Sąjunga. Rusijoje tarpininkavimas yra naujovė, dėl to lyginant su kitomis vakarų pasaulio, pas, pasaulio valstybėmis gan e, lė, vėlai buvo sureaguota į šią procedūrą. Tarpininkavimo integravimas į Rusijos teisinę Viskas, aišku, vyko didelėje direktyvos įtakoje, kaip tarpininkavimą būtų galima institucionalizuoti, sukurti atitinkamą teisinį pagrindą. Ir ši direktyva buvo mums labai svarbus katalizatorius. Taip pat direktyvos nuostatos buvo atspirties taškas, kuriant Rusijos tarpininkavimo įstatymą. įstatymą. Federalinis tarpininkavimo įstatymas, kuris Rusijos parlamente buvo pasiūlytas prezidento Medvedevo, galioja nuo 2011 m. sausio mėnesio ir galime pripažinti, kad konceptualiai visiškai atitinka direktyvos nuostatas. Tai yra tas įstatymas, kuris remia tarpininkavimo panaudojimą įvairiose bylose, įskaitant civilinės, komercinės, šeimos, darbo e, bylas ir ginčius palengvinant ir tarpininko vaidmenį. Rusijos tarpininkavimo įstatymė numatyta lankstumas, numatytas lankstumas ir tarpininkavimo laisvė, įskaitant visas ginčio teis, e, šalis, kurios gali pasirinkti laisvai procedūrą, pasirinkti tarpininką, taip pat numatytos konfidencialumo nuostatos. Renkiant įstatymo projektą buvo bandymų perdėm reguliuoti tarpininkavimo veiklą ir numatyti privalomą teismo tarpininkavimą, tarpininkavimą, kurį atliktų teisėjai ar teismo klerkai. Tai būtų papildoma priežastis šalims vengti tarpininkavimo. Ginčio šalis gali panau, pritaikyti tarpininkavimo procedūrą savo nuostatą per, per pat kurią teismo procedūrą. Uh, ir teisėjai privalo pritaikyti tą procedūrą. Tarpininkavimo sutartis yra saistanti šalims priklausomai, nepriklausomai nuo tarpininkavimo procedūros rezultatų. Tarpininkavimo sutartis, kuri pasirašoma svarstant bylą, gali būti patvirtinta teismo kaip, kaip susitarimo sutartis ir tuomet rekomenduojama šalims tą galimybę pasinaudoti. Tarpininkavimo įstatymas nenumato tarpininkavimo viešų ginčių atveju, kai viena ginčio šalių negali apginti savo interesų. Procedūra yra konfidenciali, tarpininkas ginamas įstatymų, civilinio proceso kodekso pataisų jis yra kviečiamas kaip liudytojų. Nereika, nėra jokių specialių profesinių reikalavimų tarpininkams, tai reiškia, kad tarpininkai gali būti bet kokios profesijos atstovai, turintys universiteto diplomą. Ir tokiu būdu tarpininkai skirstomi į dvi kategorijas - profesionalus ir neprofesionalus. Profesionalus tarpininkai gali dalyvauti ginčiuose, kurie svarstomi teisme. Rusija yra viena iš tų valstybių, kur profesionalių tarpininkų mokymo programa yra tvirtinama valstybiniu lygmeniu. Mes manome, kad bus numatytos sąlygos tam, kad vieningai būtų suprastas tarpininkavimo procesas, kad būtų išsaugomas aukštas parengimo lygis tarpininkams. Tarpininkavimas yra labai svarbus Rusijos teisinės sistemos reformos elementas siekiant liberalizuoti teismų sistemą. Vienas Rusijos kultūros mentaliteto bruožas yra tas, kad naujos institucijos egzistavimas nėra įmanomas, jeigu nėra valstybinio palaiminimo. Ir dėl to susidurėme su sunkiu uždaviniu surasti tinkamą pusiausvyrą tarp naujos veiklos ryties reguliavimo Ir tuomet, kai praktinės patirties yra labai mažai, norint, kad institucija sėkmingai funkcionuotų, įstatymė numatytas savi, savireguliavimas tarpininkavimo srityje, savireguliavimas, kurį vykdo profesinės organizacijos ir tai visiškai atitinka tarpininkavimo nuostatas. Buvo priimtas sprendimas įkurti nacionalinę tarpininkų organizacija. Ši organizacija taps savireguliavimo pagrindu Rusijos federacijoje. Rusija yra daugia tautė, daugia, daug religijų, valstybė, kurioje daug religijų ir dėl to labai svarbu uh, skleisti informaciją visuomenėje, sąmoninti visuomenę apie tai, kas yra tarpininkavimas. Dar keletų žodžių norėčiau papasakoti apie galimą ES e, ir Rusijos federacijos bendradarbiavimą toliau dėgiant tarpininkavimą. Pirmiausia, Rusija galėtų tapti partnerę ES, propaguojant tarpininkavimą buvusiose Sovietų Sąjungos valstybėse, nes yra daug panašumų tarptų valstybių ir dėl bendro mentaliteto ar kultūros. Taip pat labai svarbu, kad sukurtumėme veiksmingą ginčių sprendimo sistemą tarp valstybinėse konfliktuose, ne tik komerciniuose, bet ir bendruomenės ar šeimos ginčiuose. Tai yra labai svarbis rytis šio, šio laikinėme pasaulyje dabar, kai E, dėl migracijos daug yra daugia taučių, kelių tautų šeimų. Aišku, reikia plačiau apie tai padiskutuoti. Na ir tarpininkavimo formos ir nauja kultūra reaguojant į konfliktus reikalinga, reaguojant į šiuolaikinius iššūkius ir reikalinga surasti pusiausvyrą tarp globalizacijos procesų ir atskirų sienų išlaikymo, sa, sa, sa, sa, savidentiteto iš, išsaugojimo. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Dabar turime laiko klausimams. Išgirdome labai daug įdomių pasisakymų taip pat parlamento tarnybų paruoštos informacijos gavote. Na ir žinoma, mes rengdami, dirbdami savo darbą toliau, mes pasiremsime, aišku, jūsų pateiktą informaciją, o dabar paprašysime pana Berengerį padaryti šio seminaro išvadas. Na, kadangi neturime laiko, tai pabandysiu pakalbėti labai trumpai. Diskusijos buvo labai įdomios ir įvairiausi požiūriai išdėstyti įvairių pasisakusių rodo, kad pažangos pasiekta, nors ir yra daug problemų dar likę. Ir aišku, mums reikia pasinaudoti tą informaciją, kurią gauna, kad galėtume pagerinti savo rengiamą pranešimą, galbūt pateikiant pakeitimus. Tačiau, aišku, tai yra mūsų e, komiteto narių reikalas, o aš norėčiau padėkoti visiems dalyviams. Ačiū, pona Beringeri. Man dabar belieka padėkoti visiems ekspertams, dalyvavusiems mūsų seminare. Labai dėkojame Jums už patiktą informaciją, kuri bus naudinga mūsų tolesnėme darbe. Dabar kitas mūsų darbo trukės klausimas - apskaitimas nuomonėmis su komisaru Barnie, kurį norėčiau pasveikinti. Prašom čia prie šio prezidimo stalo. What?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 Dar kartą sveikinu komisijos narį Barnie ir pagal mūsų susitarimą su Europos komisija reguliariai susitinkame su komisijos atstovais struktūrinio dialogo rėmose, kalbėdami apie komisijos programą. Šiandien yra eilinis susitikimas ir prašome komisarą mums papasakoti apie komisijos darbą. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena vis, visiems. Džiaugiuosi, kad reguliariai galiu su jumis susitikti ir apsikeisti nuomonėmis. Taip pat dėkoju Jums, ponė pirmininkė, daugeliu Jūsų už aktyvų dalyvavimą klausimuose, konferencijose, įvairiose dialogo formuose, kurias rengia komisija. mačiau jūs prieš keletą mėnesių ir pristačiau mūsų siekius, ambicijas. Mes e, turėjome laiko apmastyti, pasikonsultuoti tam, kad parengtumėme gerus pasiūlymus ir dabar esame pasirengę šiandien arba rytoj paskelbti apie svarbę naują e, teisėkuros darbą. Ir aš suprantu, kad jūsų komitetas e, teisėkuros srityje atlieka labai svarbu darbą. Mes irgi per ateinančius mėnesius turėsime atlikti daug darbų. Na ir žinoma, pirmiausia, vieningos rinkos aktas yra labai svarbus elementas tos to akto pritaikymas, kalbant ir apie intelektinę nuosavybę ir taip pat strategijos parengimas dėl intelektinės nuosavybės, kuri strategija turėtų būti patvirtinta rytoj e, komis, komisarų kolegijos. Taip pat e, su šiuo teisės aktu mes siekiame dviejopų tikslų. Pirmiausia, inte, su intelektinė nuosavybė skatinti inovacijas ir kūrybingumą. Antras tikslas tai yra irgi jūsų komiteto kompetencija paremti įmonės, ypatingai smulkes, vidutinės įmonės, jų kūrybos proces, jų įsikūrimo procese ir per visą e, procedūrą. Smulkios vidutinės įmonės dažnai yra pačios novatoriškiausios. 100 milijonas 400 tūkstančių įmonių dirba žinių ekonomikos srityje, sukuria darbo vietų, 24 procentai išaugo, 24 procentais išaugo žinių ekonomika, sukuriama smulkių vidutinių įmonių. Taigi dirbti reikia greitai, skubiai, pirmiausia, kūrybiškumas, inovacijos, jų skatina, skatinimas siekiant augimo intelektinė nuosavybė yra mūsų kasdienio e, gyvenimo elementas. Tai yra ir telefonai, ir automobiliai, prekės ženklai, elektron, elektronikos, elektronikos prekės. Tai yra ir kultūriniai kūriniai, knygos, muzika, filmai. Tai yra inovacijų, raktas į inovacijas. Ir būtent dėl tos intelektinės nuosavybės kūrėjai, kuriems, kuriems reikalingas finansavimas tam, kad jie toliau galėtų užsimti inovacijomis ir kurti. Aš manau, kad vidaus rinka yra ta pirminė inovacijų bazė ir mes turime ginti inovacijas, kuriejus, jiems susiduriant su pasaulinė konkurencija Taip pat aš manau, kad inovacijos skatina kitas inovacijas. Ir dėl to mes turime neatsilikti nuo, lai, nuo laikotarpio. Priekybiniai metodai plėtojasi pagal poreikius, atsirandant naujoms technologijoms, filmai, knygos, elektroninės knygos. Uh, Visą tai yra taikoma visoje Europoje, taip pat skatinant kultūrinę įvairovę. Labai svarbus, svarbu suskaitmeninti kultūrinį paveldą. Taip pat pirmiausia, privatininkai turi pasinaudoti tojomis naujomis galimybėmis, tačiau intelektinės nusavybės tai-, tai-, taisyklės turi būti pritaikytos prie poslinkių ir ne tik pritaikytos stambiausiams operatoriams. Taigi ta europinė intelektinės nusavybės strategija, kuri tikėtina bus patvirtinta rytoj, sukuria galimybės palengvinti teisės aktų prieimimą šioje srityje ir jūsų, ponė pirmininkė, atliktas e, darbas, ponios galo e, pranešimas, kuris buvo labai plačiai aptartas ir buvo išsakyta daug įvairių nuomonių. Pone Kosteks, kiti apie tai pasisakė, aš atsis, atsižvelgiu į visas tas visų frakcijų nuomonės. Na, didžiojo aštuntuko ministrai irgi aptars panašias temas ir tai nėra vien tik tai europinės strategija platesnė strategija. Čia yra, aišku, daug konkrečių dalykų. Vienas ryčių, kurius irgi daug dirbote, tai yra patentas. Bendras patentas, prim, primtina kaina, lengvesnė prieiga prie patentų. Yra milijonas qui sont une mine d'or pour les chercheurs užregistruotų patentų. Na ir mums reikalingas bendras vieningas patentas. Ir pirmasis europinis patentas turėtų būti išduotas dar per jūsų kadenciją, per komisijos kadenciją, šios komisijos kadenciją. Ir aš tikiuosi jūsų, ponė pirminkė, paramos. Taip pat tikiuosi ir Bernard Rapkai, Baldasarė, pono Manders paramos žmonių, kurie dirbo šioje srityje labai daug. Uh, Na ir pirmasis strategijos elementas būtų toks. Kitas dalykas - autorių teisės. Rašytojai, filmų kuriejai, žurnalistai, visi tie, kurie palaiko tą kultūrinę įvairovę. Ar mūsų dabartinės taisyklės teisingai reaguoja į skaitmi... Skaitmi... Skaitmi... skaitmeniškumo iššūkius? Pirmiausia, skirtingai, skirtingai yra parama skaitmeniškam turiniui. Na ir čia gal būtų penkios pagrindinės sritys. Pirmiausia, bendras teisų valdymas. Tai yra naudinga priemonė. Ir taip pat iki vasaros pabaigos reikalingos taisyklės dėl valdymo, valdysenos ir bendro valdymo skaidrumo. Antras dalykas - internetas, kuris leidžia išsaugoti mūsų kultūros veikalus. Ir rytoj pasiūlysiu atitinkamas taisyklės, dėl kūrinių, kurių autoriai nėra žinomi. Ir dar trečias elementas - plačiajuostės technologijos audiovizualinėje srityje, tai yra naujovė internete ir reikalinga pasinaudoti įvairiomis finansinėmis galimybėmis ir mes paskesime žalėją knygą dėl audiovizualinės politikos. Ketvirtas elementas yra privačių kopijų klausimas. Mes pradėsime darbą su visais veikėjais, tas darbas buvo užstrigęs ir numatysime teisinę europinę bazę, kuri būtų efektyvesnė. Penktas elementas iki 12 metų pabaigos bus parengta ataskaita ataskaitą dėl 2011 metų direktyvos įgyvendinimo. Direktyvoje kalbama apie intelektinės nusavybės teisės. Taigi tokie darbai autorių teisų srityje. Kitas komercinės paslaptys, europinės prekės ženklas, kuris buvo gan sėkmingas ir jau milijonas tokių prekės ženklų yra užregistruota. 2010 metais 90 tūkstančių paraiškų buvo dėl prekės ženklų užregistravimo. Taigi reikalinga paaiškinti tam tikras taisyklės dėl rinkos apsaugos ir kitų elementų. kol kas nėra komercinių paslapčių apsaugos, taip pat geografinių, e, geografinių nuorodų, prekių su geografinėmis nuorodomis. Les pays membres de même marché protègent tel ou tel de leurs produits. Labai svarbu, kad ir tai kalba eina ne apie maisto e, prekes su geografinėmis nuorodomis taigi irgi labai svarbi vidaus rinkos dalis. Taigi prekės ženklai ir komercinės paslaptys. Kitas dalykas - teisės aktų pritaikymas, kova su piratavimu, padirbinėjimais ir mes visi puikiai žinome, kokių neigiamų padarinių tai atneša saugumui, patirpti vaistai, pavyzdžiui, didelė žala visuomenės veikatai ir prarandamos darbo vietos dėl padirbinėjimo šioje srityje. Ir Europai tai yra labai aktuali problema. Na ir šioje strategijoje aš taip pat pasiūlysiu veiksmų planą, kovojant su padirbinėjimu ir piratavimu. Ir pirmiausia, paaiškinsiu. Norėčiau, kad daugiau būtų informuojama visuomenė apie tai, kokie pavojai slypi tose padirbtose prekėse, tam, kad e, visuomenė geriau žinotų, ką reiškia padirbinėjimas, kad būtų tinkamai sureaguojama į tai. Ir pirmiausia, pasitelksime kovos su piratavimu ir padirbinėjimu observatorijos e, patirtį. Kartu su kolega Šemeta mes bandysime daugiau dėmesio skirti ir mūtės, mūtinė, mūtinių darbuotojų apmokymui, kovojant su padirbtomis, su prekių ir produktų padirbinėjimu. Taigi pateiksiu teisinį tekstą ir taip pat strategiją bei direktyvos tekstą. Tai bus trys tekstai, kurie viešai bus rytoj bendrai paskelbti komisijos. Na ir kovojant su, su padirbinėjimais, aš tikiuosi bendradarbiavimo su regionais valstybėmis, iš kur ateina tos padirbtos prekės - Kinija, Afrikos sąjunga paskatinsime bendradarbiavimo su tais regionais, kad kartu galėtumėme kovoti su padirbinėjimais. 2012 metais bus peržiūrėtos taisyklės dėl teisių ir aš dėkoju už konsultacijas ir jūsų indėlį. Dabar pradėjome poveikio vertinimą dėl 2004 metų 48 direktyvos poveikio. Dėl piratavimo Piratavimas labai įvairus ir vieno atsako čia nepakaks. Reikalinga, norint įmonėms išgyventi, reikalingas, reikalinga investicijų apsauga. Ir aš daugiausia dėmesio norėčiau skirti mokymui, pedagogikai, informacijai, tačiau reikalingos ir techninės teisinės priemonės tam, kad būtų galima kovoti su piratavimu. Mes turime keletą konkrečių pavyzdžių. Brain fondas e, Niderlanduose įrodė, kad įmanoma tą padaryti, galima reaguoti. Ir pasiekti rezultatų. Dar viena tema, kuri man yra reikšminga, svarbi ponas Berlinger, ponia Lydija Geringer de Odenberg dirbo toje srityje labai daug, neįgaliųjų įtrauktis. Mes e, paskelbėme bendradarbiavimo su, su, su suinteresuotais asmenėmis memorandumą ir memorandumo principus e, bandysime įgyvendinti. Na ir 2012 metų pabaigoje aš kalbėjau, kad bus atlikta autorių teisų direktyvos peržiūrą ir pažiūrėsime, ar atsižvelgdami, aišku, jūsų rekomendacijas, ar būtų įmanoma numatyti išlygas, išimtis, kalbant apie nusavybės teisės, tam, kad labiau būtų įtraukti e, neįgalėjai, kad jų gyvenimas palengvėtų. Na ir dar vienas svarbus darbas susijęs, susijęs su įmonėmis, toje srityje irgi labai daug dirbate. Euh, Dėl bendros rinkos aktas, akto šeši, šešias rytis paminėčiau, kur bus dirbama per artimiausias savaitės ir mėnesius. Pirma, tai yra įvairios uh, Mm, įmonių formos, kad būtų galima užtikrinti MVI mobilumą ir plėtrą. Visų pirma, aišku, bus siekiama kaip galima greičiau, kad būtų patvirtintas, um, Euro, patvirtintas Europos jaunių statutas. Aš noriu labai padėkoti um, komiteto nariams už didelį ryštingą darbą dėl šio klausimo ir su Vokietijos valdžia be, be, vizita Berlyne metu buvo buvo daug padirbėta. Mm, Manau, kad tikrai galėsime pirmininkaujančiai valstybei padėti pasiekti kompromiso dėl Europos įmonės statuto per konkurencingumo tarybą gegužės 30 dieną. Taip pat, ponė Regner, dėl 14 direktyvos kal, kal, ypatinga dėmesį yra skreipusi, tikrai ne, nepamirštame šio klausimo, mes norime, kad viskas tvarkingai iš eilės eitų. Visų pirma, galvojame apie Europos įmonės statutą. Bet aišku, nepamiršime ir 13, ir, 14, ir 13 ir 14 direktyvos. Antras rytis dėl įmonių administracinės naštos mažinimas tačiau užtikrinant, kad būtų pateikta esminė informacija, kas yra reikalinga ekonomikai. Birželio mėnesį pateiksime teisinio akto pasiūlymą dėl 4 ir 17 direktyvos peržiūrų tam, kad MVI um, sumažėtų administracinė našta. Mes galvojame, kad apie milijardų 700 um, milijonų eurų uh, su, palengvėtų ta visa administracinė našta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aišku, reikia prisiminti 2009 metų e, jau įderbi kalbant apie mikro įmonės ir apskaitos reikalavimus, aišku, jau daug nuveikta toje srityje. Uh, buvo įstrikta taryboje, tačiau Vengrijos pirmininkaujančios valstybės dėka tikrai judama į priekį. Aš noriu labai padėkoti Vengrijai už tai ir mes tikimės, kad jau per konkurencingumo tarybą kitą savaitę bus priimti labai svarbus sprendimai, kurie leis per antrąjį svarstymą jau ir susitarti dėl šių mikro įmonių. Toliau pasiūlymas dėl uh, komer, komercinių registrų tarpusavio sąveikos informacijos pateikimo per e, sieną, kai eina kalba apie akcinės bendrovės. Uh, E, Kurt Lešner pranešėjas savo pranešime pabrėžė, kad tai yra labai svarbu piliečiams, e, į, kitoms įmonėms, taip pat ir valdžios institucijoms, kad iš tikrųjų, kad būtų tie e, komercijos registrai sujungti per sieną. Trečias rytis dėl įmonių, kur tikrai daug dirbame, kur reikia labai modernių juridinių sprendimų, mes galvojame, apie gegužė 16-18 dieną įvykusią konferenciją. Tai yra apie tai, kiek reikia suvienodinti teisės aktus ir kokios geriausios priemonės leistų pasiekti užsibrieštų tikslų. Čia aš norėčiau per žalę knygą pradėti labai plačias konsultacijas šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje. Ir aš iš anksto jau dėkoju už tai, kad jūs aktyviai dalyvausite tose konsultacijose. Ketvirtas rytis tai yra įmonių valdymas Įmonės turi veikti geriau, turi labiau prisidėti prie augimo ir todėl jos turi būti geriau valdomos ir būti e, atsakingesnės. Valandį pradėjome diskusijas tam, kad būtų galima pagerinti įmonių valdymo efektyvumą, paskatinti sprendimus, pamastymus vidutinės trukmės ir ilgos e, trukmės laikotarpį, kad būtų negalvojama vien apie artimiausią ateitį. Taip pat, žinoma, reikia užtikrinti, gerbti ir valstybių narių sistemų įvairovę ir proporcingumo principą. Aleksandr Tainer ir Fox darbas prie to, aišku, labai prisidėjo ir todėl mes galėjome žengti į priekį šio klausimu, pasiremdami tuo darbu, kuris jau iki šiol atliktas. Kai eina kalba apie visas biržose kotiruojamas įmonės, čia būtent žalioje knygoje bus kalbama apie um, įmonių valdymo klausimus taip pat ir kai eina kalba apie ne, uh, biržoje nekonsiruojamas nekotiruojamų įmonių valdymą. Taip pat bus galvojama ir apie moterų padėti įmonėse. Aš galvoju ne vien tik tai apie moteris vadovančiose pareigose, bet bendrai apie valdymo profilį, kiek yra atsakomybės prisimama iš įmonės pusės. Toliau, auditas. 2010 m. žaliosios knygos pagrindų mes ieškome geriausių priemonių, kad būtų galima pasimokyti tinkamai iš krizės, kad būtų galima užtikrinti audito srities e, ir įvairovę, bet ir patikimumą. E, be abejo, ne auditoriai sukėlė krizę, aš tai suprantu, tačiau galvoju, kad šiame sektorė turėtų būti daugiau skaidrumo ir daugiau įvairovės. Tikrai iš to jis tik laimėtų. E, tai gal keli tokie būtų mūsų darbo keliai toliau Dėl neaudituojamų paslaugų teikimo, aišku, kad reikės galvoti apie įmonių dydį, kokių įmonių auditas jau turi būti atliekamas privalomai. Ir iki metų pabaigos turėtumėm turėti galtinė ataskaita, kolega mes įdalgo, man atrodo, birželio mėnesį jau liktai žada parengti dokumentą, jei neklystu. Uh, Tai štai, kai persipina jūsų ir mūsų darbas. Ir paskutinės rytis, tuo ir baigsiu jau, galvojame apie teisinę bazę labai specifiniam sektoriui, kuris, mano manimu, yra labai svarbus, tai e, užtikrinantis solidarumas sektorius. Čia pateiksiu iniciatyvą dėl e, socialinio verslumo. Uh, Ir kolega Tajani e, galvos apie kooperatyvų ir fondų statutą statutą Europai. Aš taip pat pateiksiu savo pasiūlymus, o po to mes jau galvosime apie Europos asociacijų ir savišalvos fondų uh, statutą. Tai, taigi galvojame apie teisinę priemonę, investicinį fondą kad būtų galima užtikrinti sodi, solidarias investicijas, pas, sukurti palankės e, e, sąlygas tam. Ir tose šešiose srityse mes labai, dirbdami labai daug dėmesio skirsime e, mažom ir rytiniam įmonėm sieksime supaprastinti teisės aktus, teisinės nuostas, ypač fiskalinės. Tai tie galbūt būtų pradžiai, o Dabar esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Tikrai darbas laukia intensyvus. E, dirbsime visus tos mėnesius iki kitų metų pradžios labai intensyviai, imsimės vis naujų darbų kiekvieną mėnesį. Noriu um, padėkoti ponivolis, ponui Zvifka, kurie atitinkamai koordinuoja darbą kiekvienoje iš tų sričių ir labai tikėsiuosi iš jūsų didelio dėmesio šiems klausimams. Ačiū. Labai ačiū, ponia komisijos nariu, už labai plataus e, užmojo e, jūsų programą. Matau, kad mūsų komitetas nebus be darbo. Tikrai e, sulaukėme daug pasiūlymų, todėl kad reguliuojant bendrą vidaus rinką, turime įveikti dar daug iššūkių. Pone Vikstram pirmiausia nori paklausti. O tack, herr kommissionär, för att ni har givit oss möjlighet att här idag få... Ačiū. Komisijos e, nariai. Labai svarbios jūsų aptartos temos. Aš suprantu, kad Jūs dabar išgyvenate ypatingai intensyvų laikotarpį ir daugelis asmenų laukia um, neturtinės teisės geresnio reglamentavimo. Aš suprantu, kad jūs negalėsite smulkiau atsakyti apie konkrečią strategiją ar kitų pasiūlymų e, ketinimus, tačiau aš tikiuosi, kad jūs pasidalinsite savo mintimis apie kai kurios dalykus. Kuo daugiau kalbame apie bendrąją filmų ir muzikos rinką, tuo daugiau mūsų pastebi, kiek spragų šioje srityje. Taigi turėtume sukoncentruoti savo jėgas, nagrinėdami tai, kaip e, taikomos e, dabartinių teisės aktų nuostatos, o ne kurti naujus e, pasiūlymus ir iniciatyvas. Dabar galiojantys teisės aktai numato labai sudėtingas procedūras, todėl nedaug kino filmų ar muzikos kūrinių sukuriama ES erdvėje. Pasiūlymas nėra didelis e, ir trūksta paskatų, e, kurios lemtų, kad daugiau filmų ar muzikos produkcijos būtų kuriama valstybėse narėse. E, taigi susidurime su labai paradoksale situacija. Paklausa yra nedidelė ir susidomėjimas europinė produkcija taip pat e, nėra didelis. Tuo tarpu um, turime daug kūrinių um, sukurtų JAV, tuo tarpu mūsų kultūrinės erdvės skiriasi. Taip pat e, turiu pastebėti, kad galime matyti tam tikrą nenorą įsileisti į savo erdvę e, kitą kalbius kūrinius, ne produkciją iš JAV. 500 milijonų vartotojų laukia europinio e, kino, europinių kūrinių. Manau, kad kurdami stabilę rinką galėtume sukurti geresnės sąlygas ir kūrėjams, užtikrindami jiems naujas rinkodaras galimybės ne tik ES, tačiau ir už jos ribų. Aš e, iš komisijos tikiuosi kūrybingo požiūrio tikiuosi, kad šią problemą galima išspręsti. Taip pat įdomu, kaip jūs ketinate e, išspręsti šią problemą. Ar nemanote, kad e, Europos vizija turėtų būti paremta ES kūriniais. Kokia jūsų vizija, kaip jūs ketinate um, skatinti kūrybos veiklos plėtojimą. Kaip galėtume prisidėti prie šios proceso pažangos, kuris yra toks prangu, prang, svarbus? Ja, herzlichen Dank. Um, Ačiū, pana Lichtenberg. Ačiū, pana komisijos nary. Stengsiuosi kalbėti trumpai, todėl kad mūsų debatai užsitęsė. Uh, geresnio kultūrinio paveldo skatinimo ar rėmimo mintis. Remdamasis savo patirtimi galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, sutarčių teisė menininkams dirbantiems užsienyje yra nepalanki. Jie dirba labai sudėtingomis sąlygomis ir manau, kad šioje srityje reikėtų imtis veiksmų nes menininkams e, sakoma, arba, sakykime, aktoriui pasakoma, kad e, jis konkuruoja su tūkstančiais kitų aktorių ir jis turi sutikti su e, jam siūlomomis darbo sąlygomis. Turiu pritarti prieš tai kalbėjusiai kolegijai, kalbant apie kultūrinį paveldą. Ir aš savaitgalį dalyvavau kultūros forume E, kuriame dalyvavo daug Dunojaus e, šalių atstovų. Ir šiame forme buvo pabrėžta tai, e, kad kai kurie mažo biudžeto kūriniai ne, ir kuriejai negali savo leisti e, sinchronizavimo paslaugų. Manau, kad čia galėtume imtis e, veiklos ir e, tokiu būdu galėtume skleisti filmus iš Švedijos ar Vengrijos. Nenoriu šių šalių įvertinti kaip mažų šalių ar mažų kalbinių bendruomenių, tačiau turėtume suteikti galimybę retesnėms e, kalboms e, tapti patrauklesnėmis. Manau, kad e, pati režisūra kartais būna sudėtinga ir jeigu dar susidurėme su kalbiniais barjerais, yra dar sudėtingiau. Jei, pavyzdžiui, Prancūzija, Vokietija ar Belgija gali savo leisti subtitrus, tai mažesnių kalbinių bendruomenių kuriejai to savo leisti negali. Manau, turėtume galvoti apie labai mažus sprendimus, o kalbant apie uh, E, didelius, svarbius e, užmojus. Tai norėčiau pasakyti, kad e, turėtume kalbėti apie kolektyvinės visuomenės sandarą. Ir praėjusios kadencijos metu mūsų komitetas jau dirbo su kai kuriomis svarbiomis temomis. Taip pat buvo aptarta kūrinių neturinčių autorių problema. Daug kūrinių dabar tiesiog prarandame. Aš labai vertinu tarpukario laikotarpio literatūrą, man atrodo, kad ji yra labai įdomi, tuo tarpu šie kūriniai dinksta. Labai svarbu išsaugoti šį kultūrinį paveldą. O apie kitas e, temas pakalbės mano kolega. Kolega Berlingver. <coughs> Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad labai gerbiu komisijos narį Darnyje ir išklausyti jo žodžio buvo iš tikrųjų grino oro grūkšnis. Visą tai pagrista labai dideliu kultūriniu politiniu svoriu. Na ir reikia, kad e, visos teisinės nuostatos būtų apibrieštos labai tiksliai. Tačiau man nerima yra tai, kad komisija e, komisijos kalendorius yra tam tikrų netitikimų. Jūs sakėte, kad kai kurios nuostatos taps standartinėmis e, jums dirbant komisijoje, taigi laikas tampa svarbus. Tai yra labai svarbu ir kultūrinė prasme, nes visą Europą bendroji rinka yra susijusi ir su kultūros e, kūrinių gamyba. Čia taip pat susidurime su interneto iššūkiu. O šiandien reikia užtikrinti, kad visi tie standartai iš tikrųjų taptų standartais. Kad viskas būtų gyvendinta per greitą laiką. Pavyzdžiui, e, kūriniai, kurių autoriai yra nežinomi. Taip pat yra labai svarbus klausimai kolektyvinių bendruomenių kūriniai, autorinių teisų, patentų klausimai. Man atrodo, kad sutiksite komisarę, kad du italų parlamentarai šiame komitete, mano draugas Baldasaris ir aš sureagavo ne kaip italai, kai kalbame apie patentus, bet kaip europiečiai. Mes norime, kad būtų standartai ir sustiprino bendradavimo principai, kurie šiaip italams nelabai patinka. Tačiau mes sutinkame su jūsų nuomonė apie sustiprintą bendradarbiavimą. Sprantu, kad viskas yra gana sudėtinga protinga. Ir mes tikimės, kad iš mūsų jūs susilauksite pagalbos, nes mums reikia bendros jurisdikcijos, kurios dar neturime. Ir paskutinė keli žodžiai apie kolektyvinės bendruomenės. Jūs pateiksite, sakėte, teisinių nuostatų apie tai. Tai įvyks, kiek supratau, rūdienį. Tačiau manau, kad tai yra labai svarbu viskam, kas yra susijęs su autorinėmis teisinėmis, nes šis principas tvarkomas remiantis ter teritorialumo principu. Ir jūs visai teisingai kritikavote skaidrumą, todėl turėtų būti skaidrumo standartai. Nebus lengva juos įdėkti, aš žinau. Tačiau mūsų tarpe jūs turite didžiulį lobistų taip sakant, grupę. Ir vietoj to, kad mes užsimtume ideologinę, turime imtis tikrų veiksmų išmintingai. Jūs e, komisijoje ir šiame parlamente nes e, jūs kalbėjote apie tam tikrus pasus, kurie viršytų teritorialumą. Tačiau mums reikia disciplinos reformuojant e, autorinių teisų sritį, kad autoriai būtų tinkamai atlyginimai už savo darbą. Viena iš temų, kai kalbama apie autorių teisės yra išimtis e, neįgaliesiems. Mums reikia pirminių standartų, kurie būtų veiksmingi. Taigi, viskas turi suvaidinti savo vaidmenį ir tikiuosi, kad mes viską padarysime teisingai. Ponas Baldasari. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti komisarui Barnie už progą apsikeisti idėjomis. Noriu pasakyti, kad labai vertinu jo pasiūlymus ir visiškai pritariu kelmiems tikslams. Kai kalbame apie naujoves, Europos prekės ženklą, kovą su padirbinėjimu, taip pat apie autorinės teisės, apie biurokratinę naštą bendrovėms, bendrovėms. Tai yra svarbu siekiant bendrosios rinkos klėstėjimo ir tam, kad Europa išbristų iš tos krizės pagaliau. Kadangi jūs čia pas mus atvykote, turiu du trumpus paprastus klausimus. Pirmiausia, dėl patentų, kaipgi be jų. Manau, kad komisija dar siekia tam tikro tarptautinio susitarimo, siekiant įkurti tam tikrą jurisdikcijos instituciją. Jūs patikite savo darbo grafiką. Ir Mums reikia tam tikro grafiko, dirbant čia šiame komitete su šiais dokumentais. Tačiau į visą tai reikia žvelgti plačiau, atsižvelgiant į viešųjų sutarčių peržiūrą, kaip įtraukti mažas ir vidutinės įmonės, kaip išvengti iškraipimų kurie kelia problemų mažoms įmonėms. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, euh, je voudrais. Negalo, ačiū. Pirmininkė, aš irgi visų pirma komisarui Barnie norėčiau padėkoti už atliktą darbą ir už tai, kad e, laikomasi terminų ir už tai, kad buvo pasirūpinta, jog mūsų uh, komitetų nariam netektų nerimauti dėl artėjančių kelių metų. Porą labai trumpų klausimų, nes matau, kad jau laiką viršijom. Mano klausimas pirmas būtų panašus į tai, ką, ko teiravosi kolega Baltazari. Tai yra, kokie būtų terminai dėl darbų susijusių su uh, patentu, kad uh, 2011 m. kovo 8 dienos nuomonės išvadomis būtų vadovaujamasi kiek įmanoma ir kad būtų kiek įmanoma suvienodintos teisinės bazės šiuo klausimu. Antras klausimas, kuris galbūt nėra toks skubus, bet norėčiau pasirauti dėl e, kolektyvinio valdymo įmonių e, teisės aktų, ar komisija pasistumėjo į priekį tais klausimais, ar jau yra kažkoks variantas galbūt parinktas netgi. Pavyzdžiui, galvočiau apie Europos pasą. Ir taip pat ar buvo uh, pasistumėta mąstymuose dėl kriterijų, kokie čia turėtų būti uh, ar kriterijus bus palikta valstybėms narėms tikslinti, ar čia yra dar kokiu nors minčių, ar yra jau kažkas tai padaryta tuo klausimu. Ačiū. Ačiū, kolega Badu. Apreciez faptul că domnul comisar a venit aici. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisarui Barnie, kad jis atėjo šiandien į mūsų posėdį ir pristatė savo ateities iniciatyvas. Dauguma iš jų yra puikios, bet yra keletas, dėl kurių vis tik tai norėčiau paprašyti papildomą paaiškinimo. Taigi, mano klausimas būtų toks. Jūs kalbėjote apie skaidrumą, kad reikia daugiau atsakomybės jausmo, kai nekalba apie finansų finansų rinkas. Tačiau juk jūsų minimos iniciatyvos tikrai negalėtų didinti um, dar finansinės naštos. Kai kuriais atvejais juk sumažėtų Europos konkurencingumas palyginti su JAV ar su BRIC valstybėmis - Brazilija, Rusija, Indija, Kinija. Ačiū, panas Engstram. Thank you. Um, well. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariui, kad jūs atvykote. Noriu paklausti dėl neįgaliųjų e, žmonių ir žmonių suregėjimo negalę. Prieš dvi savaitės Europos parlamentas prieėmė rezoliuciją, kuriame skiriama e, skatinti kūrybinę veiklą ir um, šiame komitete taip pat buvo svarstama šis klausimas. Buvo svarstama, ar Europos parlamentas neturėtų išplėsti tarptautinės autorinių teisų organizacijos e, nuostatų dėl, prie, dėl knygų prieigos įvairiose valstybėse narėse. Jei, pavyzdžiui, knyga galėtų būti išversta į printimą formatą, kaip pavyzdžiui, brailio raštą, tai dabar kitos, kai, kuriuose, kai, kai kurios valstybės neleidžia e, jau į brailio raštą konvertuotų knygų skaityti. Pavyzdžiui, Haris Poteris buvo išverstas pirmą į vieną kalbą, o po to į daugelį kitų. Komisija remia prival, privalomą į e, intelektinės nusavybės e, organizacijos nuostatų charakterį. Ar komisija rengiasi e, susitarti dėl naujos politikos šioje srityje? To mes lauktume. Ačiū, kolega Maštau. Komisarė, za. Ačiū, Noriu padėkoti komisijos nariui, kad jis atvyko. Turiu pripažinti, kad nesu teisininkas, nesu advokatas ir tai, kad šiandien nekalbėsiu apie intelektinę nuostavybę ar kultūrą, lai jūsų nestebina. Tačiau mane stebina kai kurios nuostatos formuluotės apie piratavimą ir farmacijos e, produktus. Komitete teko e, keistis nuomonėmis su komisijos nariu daly. Rengiamasi sukurti mechanizmą apsaugantį mūsų piliečius nuo padirbtų e, produktų. Manau, kad yra skirtumas tarp e, farmacijos produktų, padirbinėjimo ir muzikos kūrinių padirbinėjimo. Ar apskritai gali komisijos nary, narys kalbėti apie tokį skirtumą? Aš tiesiog ne, nesitikiu, kad jūs atsakysite, tiesiog norėjau išsakyti savo nuomonę. Noriu pacituoti mano mylimiausią komisijos e, narį. Uh, Megrei. Aš jos poziciją remiu, ji ketina imtis visų prevencinių priemonių, kuriomis būtų užtikrinta apsauga nuo nusikalstamos veikos. Gal rytoj sužinosime, kur yra ta riba tarp laisvės ir uh, E, laisvės internete ir nusikalstamos veikos. Galbūt rytoj tai sužinosim. Merci. Ačiū, pane Kastens. Ačiū pirmininkė, komisarė. E, aš kaip ir kiti kolegos noriu pasveikinti Jūs, kad mums pristatėte šios darbo barus. Manau, kad tikrai e, direktyvos mus pasieks laiku Ir dabar norėčiau pasiteirauti dėl e, ak, dabartinių aktualijų, visų pirma, aišku, patento, kaip ir kolegos teiravosi. Laukiame jūsų komunikato dėl suvienodintinų teisinių nuostatų dėl patento. Mes suprantame, kad dabar yra iškilusių problemų dėl teismo sprendimų, tačiau uh, turbūt bus galvojama apie tai, kad kiekvienas e, nacionalinis teismas e, e, turės pasirūpinti, kad priimami sprendimai nebūtų prieštaraujantis vieni kitiems. Tai aš norėčiau dėl to gal pastirauti. Ačiū, Lechner, tada Reitner. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpa pastaba, jo labiau, kad laikas mus spaudžia. Komisijos nario programa tikrai yra e, labai ypatinga, e, plati. Aš noriu tarti keletą žodžių apie deleguotosios teisės aktus. Esu šalininkas šios procedūros, tačiau manau, kad e, parlamentas neprivalo priimti, nuom, priimti nuomonės dėl kiekvienos smulkmenos. Man susidaro toks įspūdis, kad komisija Daugeliu atveju, taip pat ir jūsų minėtais atvejais, e, prašauna pro šalį. Kai kuriais atvejais e, deleguotojų teisės aktų procedūra yra taikoma e, netei... tada, kai jos nereikia. Mm. Yra direktyvų, kuriuose yra numatyti labai um, nerealūs reikalavimai ir manau, kad ypač tais atvejais mes tiesiog nebematome e, tikslo. Pavyzdžiui, direktyva dėl um, prekybos registrų mūsų komitė komitetas e, svarstė kai kurias nuostatas, kurios yra sudėtingos. Man susidaro toks įspūdis, kad komisija bando visose srityse, aš aišku, čia perdedu, e, bando visose e, srityse pritaikyti deleguotojų teisės aktų procedūrą. Schön. Herr Kommissar, ich möchte. Kolegė Regner. Ačiū, komisijos nariai. Aš dėlsiau, tačiau vis dėlto nusprendžiau paprašyti žodžio. Uh, Praėjusią savaitę Europos e, profsąjungos svarstė kovos su e, antidempingu problemą. Jūs kalbėjote apie bendrą valdyseną, apie um, įmonių teisės aktų reformą. Ir e, šiomis temomis dažnai pasinaudojama e, stengiantis dempinguoti atlyginimus arba tiesiog e, atrasti tam tikrų privalumų, norint išlikti konkurencingais. Ar nereikėtų grįžti prie horizontaliosios socialinės išlygos, nori priminti Nibler pranešimą, mes jau balsavome dėl poveikio vertinimo. Manau, kad e, ypač šioje socialinėje srityje e, turime veikti labai atidžiai. Aš e, noriu kreiptis į Jūs, prašydama Jūsų ir toliau labai nuodugniai analizuoti visus pasiūlymus. Šios. Jūs kalbėjote apie apie konferenciją, kurioje buvo persvars kurioje e, dirbo persvarstymo grupė, tai vyko balandžio mėnesį. Nepriklausomai nuo to, ar tai buvo 14 direktyva, ar ketinimas e, mažinti biurokratiją, e, Komisija visą laiką sulaukia didelio mūsų pritarimo, tačiau iškyla klausimas, ką komisija ketina e, daryti e, su savo pasiūlymais. Žodis komisijos nariui. Labai ačiū Jums visiems už pasisakymus. Aš pabandysiu atsakyti ir tiksliai, ir trumpai. Pone Vykstrom teiravosi dėl e, kinematografijos kūrinių registravimo Kartais, aišku, yra nacionalinių iniciatyvų, kurių gali būti imtasi, ponia Vikstrom. Man, mane visuomet domina tas lausmas, kodėl kai kuriuose valstybėse mm, tos kūrybos nebeliko, kitose jį ir, ją ir toliau matome, pavyzdžiui, Pietų Koreja kinematografija yra labai stipri. Prancūzija, kurią aš gal kiek geriau žinau, ėmėsi iniciatyvų nacionalinių teisių, nacionalinių įstatymų lygmenių rinkti rinkliavą už kiekvieną kino biletą, ar tai būtų Švedijos ar Amerikos filmas rodomas, kad būtų tam tikra nedidelė rinkliava rinkia, rink, renkama nuo kiekvieno įėjimo bileto, kad po to galima tomis lėšomis finansuoti, remti kažkiek prancūzų kinematografiją. Uh, Dabar dėl kinematografijos kūrinių pateikimo internetu, skaitmeninių pavydalų, mes turime žalėją knygą, kuri bus parengta iki metų pabaigos šio klausimu. Aš pasižymiu būtinai jūsų klausimus. Noriu pasakyti, kad iš tikrųjų dėl kinematografijos kūrinių čia iškyla visiškai kitokie autorių teisų klausimai, nei palyginti, pažiūrėjau, su knygomis ar muzika. Aš pasižymiu, aišku, jūsų klausimą, kad, na, galbūt nereikėtų dar kalbėti apie Europos kinematografijos žlugimą, mirtį, nes matėme štai Kanų festivalį, nors aišku, e, auksinė palmė skirta amerikiečių filmui, vis tik tai buvo daug europinių kūrinių, kurie buvo pasveikinti ir, ir gavo apdovanojimus. Uh, Labai svarbu, aišku, paremti tą klausimą, kaip kad, pažiūrėjau, kalbos ir vertimas. Ir tam yra Europos programa, kurią galima panaudoti, medija. E, aš kolegiai Vasilijų perduosiu e, jūsų mintis. Uh, Čia, aišku, yra biudžeto problemos ir, ir, ir be abejo Europos parlamentas čia galėtų įsikišti, kad būtų galima užtikrinti reikiamas subsidijas e, kinematografijos darbų vertimui. Pone e, Vikstrom e, iškėlė tos lausimus, kurie tikrai bus nagrinėjami žaliojoje knygoje, kurią mes paskelbsime vėliau. Pone Lichtenberger, kalbėjo apie kultūros paveldo skleidimą ir užsienė dirbančių menininkų darbų platinimą. Jūs kalbate apie Europą ar už Europos ribų? Aš visuomet galvojau, kad, na, europiečiai juk nėra a, svetimi vieni kitiems, nėra svetim šalia, gal čia semantikos dalykas, jūs kalbate už, už tų ribų. Na, Prancūzijoje, kai man sako, a, tai užsieniečiai, aš sakau, na, europiečiai nėra užsieniečiai. Manau, kad uh, Čia yra toks sudėtingas klausimas, kurį taip pat reikės spręsti 2001 metų direktyvą dėl autoriaus teisių, nes kas tai yra um, autoriaus teisių turėtojas, tai tas meninkas, tai nėra ne vien tik tai tas, kuris dirba su to kūriniu, kuris turi tas teises e, gauti um, naudos iš to kūrinio, kuri būtų sėtina su tuo kūriniu. Um, be abejo, jūsų. Uh, klausimus pasižymėsiu, kai kalbėsim, panalizuosime juos galvojant apie sutartis. Dėl dubliavimo kūrinių, taip ir vonė Vikstron, dėl to teiravosi, tai, tai aš tada sakiau, medija yra programa. Lichtenberger iškėlė labai man svarbų klausimą. Taip, labai mažai yra pinigų, aš sutinku su jumis. Uh, Turėkime omeny, kiek pinigų mes turime, pabandykime su jais dirbti. Jūs kalbate apie mažas valstybės, apie kalbas, kuriomis mažai kalbančių žmonių, bet aš manau, kad ta įvairovė reiškia, kad reikia e, galvoti ne vien tik tai apie didžiasias valstybės ar labai populiarias kalbas, kuriomis plačiai kalbama. Uh, Ir būtent todėl dėl autoriaus teisų ir kolektyvinio valdymo tuose tekstuose mes tenksimės išvengti kažkaip to suvienodinimo, niveliavimo. Teiksime pirmenybę kalbų ir kultūrų įvairoviai, kad kolektyvinio teisų valdymo subjektai būtent į tai atsižvelgtų savo repertuaruose. Pone Lichtenberger kaip ir ponai Berlinger, aš galiu pasakyti, kad rytoj e, greta tos globalios strategijos, kuri bus kelio gairių planas, tarsi dėl autoriaus teisių, kad jūs žinotumėt, kur mes einame visi kartu. Toje strategijoje bus sudėti visi tie klausimai, e, siejami su autoriaus teisių, teisėmis. Mm, dėl patentų, dėl e, nežinomų autorių kūrinių, e, dar prie to sugrįšiu. Taigi dar greta to bus ir rašytinis tekstas dėl audio, audio ir vizualinių archyvų, taip pat ir kinematografinių kūrinių archyvų. Mes tenksimės um, užtikrinti pusiausvyrą tarp viešo intereso ir autoriaus teisių ir labai vertinsiu jūsų mintis, labai lauksiu jūsų minčių dėl to teksto, kurį mes paskelbsime rytoj, dėl nežinoma autorio kūrinių. Um, pirmininkaujant Lenkijai mes daugiau apie šios lausimus kalbėsime, bus atitinkami pasiūlymai ir taip toliau. Pone Berlinger. Mm, pone Lichtenberger, mm, pone Galo, jūs kalbėjote apie kolektyvinį autorinių teisių valdymą. Tai pasiūlymas, kurį mes rengėme rugsėjui, jau mm, vasaros pabaigoje, galvosime apie tai, žaidžiu čia tą laiko prasme. Uh, bet čia mes galvojam apie du klausimus, kai nekalba apie teisės aktų leidimą. Visų, pirm, visų pirma, tai būtų visų kolektyvinio teisų valdymo um, subjektų visas valdymas, darbas ir taip toliau, ir uh, kūrinių pateikimas internetu. Kalbant uh, apie kolektyvinio teisų valdymą, čia reikia turėti omenyje uh, kad tai, būtų, kad tai atitiktų tiek vartotojų, tiek autorių teisės, teisų interesus, kad, mm, bet be abejo reikia turėti omenyje, kad mes gyvename skaitmeninėme amžyje ir licencijos sąskaitos, kad pajamos būtų greitos ir, ir kad viskas būtų skaidru, Tai yra reikalavimai, kuriuos mes kelsime visų valstybių um, įmonėms, tom asociacijoms, kurios kolektyviai valdo autorių teises. Labai svarbu sukurti e, um, teisinę bazę dėl licenzijų agregavimo. Čia, ponė Galo, jums atsakau. Aišku, teritorinė prasme čia mes turime minėtą pasą, tą koncepciją, tačiau labai svarbu būtų skatinti uh, dviejų, keturių, 25, 27 valstybių repertuaro agregavimą, kad būtų galima palengvinti darbą būtent um, autorinių teisų kolektyvinio valdymo subjektams. Tai tiek, pirmininkė. Tai darbas, aišku, šį vakar nesibaigė, štai ko, tekstas komunikato, kurį tvirtins uh, komisija rytoj tai yra ta strategija dėl intelektinės nuosavybės ir čia išvadose šio teksto yra 18 pasiūlymų. Kiekvienam iš tų pasiūlymų mes užfiksuosime datą, iki kada tai turi būti padaryta. Tokiu būdu mes turėsime labai aišku kelią, kur eisime, pavyzdžiui, kolektyvinis autorinių teis, valdymas, nežinomų autorių um, o, kūriniai, patentas ir taip toliau. Visą tai, kas įtina su autorių teisėmis ir iki, me, iki vasaros pabaigos mes jau turėsime taip pat parengtą ir kolektyvinio autorinių teisų valdymo subjektų visą reformą, teisinė, teisinės bazės reformą. Uh, Jūs kalbėjote taip pat apie jurisdikcijos klausimus, e, tuos du reglamentus, kuriuos pristačiau dabar, 25 valstybės dalyvaus sustiprinto bendradarbiavimo mechanizme ir aš tikrai nuoširdžiai tikiu ir aš dar kartą galiu pabrėžti, kad manau, jog ir Italijai ir Ispanijai vertėtų prisijungti prie šio mechanizmo. Tikrai jos nebu, ne, nebus diskriminuojamos, jos gali naudoti patentą Ir būtų tikrai dar geriau, kad ta, to patento apsauga būtų išplėsta į visas 27 valstybės narės. Tikrai nebus jokio diskriminavimo. Man atrodo, kad tas pasiūlymas ekonominė prasme yra tiesiog neišvengiamai būtinas visoms ekonomikoms ir politinė prasme tai yra tiesiog būtina, kad ir Ispanijos ir Italijos valdžiai patvirtintų. Dabar ponas Baldazari ponė Galo, ponė Kasteks. Mes rengėme pasiūlymą dėl nepriklausomų teismų, dėl sustiprinto bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Aišku, teisingumo teismas turės dar duoti savo mm, išvadas, bet toks būtų kelio gairių planas. Mes, rink, mes dirbsime pagal 2007-2009 metų sutarimus ir visus pasiūlymus renksime būtent atsižvelgdami į Teisingumo teismo išvadas. Kita savaitė tikimės sėkmės taryboje dėl šio pasiūlymo. Aš e, be abejo atitinkamą informaciją pateiksiu tarybai, po to birželio mėnesį bus antros diskusijos ir aš tikiuosi, kad e, Danijai pirmininkaujant bus jau galutinai susitarta dėl uh, vieningos juri, jurisdikcijos. Dėl dėl viešųjų pirkimų. Panas Valdazari e, birželio mėnesį žaliojoje knygoje dėl viešųjų pirkimų e, e, mūsų pasiūlymai tikrai beprecedentiniai kad administracinė našta sumažėtų, turiu omenyje reikalavimus teikti informaciją. Pone Baldarzarė, atsakau jūsų klausimą. mes siūlysime su, sušvelninti administracinę naštą, palengvinti prieigą prie rinkos. Dalyvavimo e, e, reikalavimai bus MVI apie 40 procentų laimi viešųjų pirkimų. Aš manau, kad tikrai būtų galima situaciją pagerinti, kai turime omenyje, kad MVI sukuria 90 procentų darbo vietų ES. Su panu Tajani mes galvojame apie planą, kuris tikrai labai galingai pakeistų, pakei, pagerintų visą aplinką MVI, e, pagerintų jiems prieigą prie, e, prie finansų, sumažintų administracinę naštą. E, štai, pavyzdžiui, patentai. Manau, kad tikrai yra papildoma nauda sukūriama. Labai ačiū už Jūsų klausimus. Tikrai per atimiausias savaitės daug stengsimės nuveikti dėl MVI. Ir mes norime, kad ta bendra rinka MVI būtų ne suvaržymai, o nauda, kad jos tikrai pajaustų tai. Dar vienas klausimas galbūt nevisiškai susijėtina su intelektinė nusavybė, dar labiau gal susijęs su bazelio taisyklėmis MVI, bet ekon komitetas tuo labiau užsijima, tačiau noriu pasakyti gerbiamam parlamentarui, kad mes galvojame apie bazelio taisyklių direktyvos dėl kapitalizavimo ir priežiūros e, gyvenimo 600 puslapių, netaip lengva. svarbu, kad bankai nekenktų įmonėms, nepasunkintų joms priegos prie kapitalo. Aš, didžio aštuoneto patvirtintos bazelio taisyklės turi, aišku, atitikti ir Europos bankų specifiką, 3 ketvirtadalį yra finansuojama. JAV visiškai kitaip, ten e, rinka finansuoja šį sektorių, šiuo atveju pas mus tai yra bankai. Trys ketvirtadaliai finansų iš banko. Toliau. Aš objektyviai sakyčiau galbūt, kad uh, mes galvojame, kad tai tik tai pirmas etapas, nes sutartis vargu ar, ar būtų įmanoma dabar. Galvotume apie 2012 metus ir esame pasirengę objektyviai verti, išanalizuoti mm, įvairias nukrypti leidžiančias nuostas, kad būtų galima atsižvelgti iš, į, tą situaciją, į specifinę situaciją žmonių su negale, ypač žmonių su regos negale. Uh, Toliau piratavimas ir, ir padirbinėjimas tikrai čia elgiamasi atitinkamai dėl padirbinėjimo, tai čia tiesiog mafijos e, ratas veikia ir tai tikrai yra didžiulis pavojus o, Čia yra tikrai didelis pavojus visuomenės sveikatai, pavyzdžiui, kuomet padirbinėjami vaistai. Reikia būtent galvoti, pavyzdžiui, ir apie piratavimą, e, apie tai, ką būtų galima daryti su interneto teikėjais, kaip būtų galima uždaryti kai kurias e, svetainės. Toliau, sutartis. Mes turime gyventi su Lisabono sutarties nuostatomis ir dėl patento. Na, tai yra vienintelis variantas. Kolega Šefkovič, aišku, užsima šio klausimu. Tačiau a, mm, šiuo atveju mes tikrai pasime parlamento nuomonės dėl deleguotų įgaliojimų. Dėl, dar dėl padirbinėjimo, ponė Regner, tikrai išgirdau jūsų kreipimasi Nereikia manęs įtikinėti asmeniškai. jeigu iš tikrųjų tik tai su socialinė sangloda mes galime užtikrinti tvarų ekonomikos augimą. Ir aišku, tai neįmanoma be kūrybos. Taigi aš dirbu tom dviem kryptim. Dar kartą Dėkuoju, kad į mane kreipėte šių klausimų, bet galiu pasakyti, kad visi tie pasiūlymai, kuriuos mes teikėme dėl šios rinkos, dėl intelektinės nusavybės ir taip toliau, visų pirma, dėl jų yra atliekama socialinio poveikio įvertinimas dėl valdysenos, dėl įmonių teisės nenustebino pirmininkė mane e, tai, kad tikrai pamastymų grupės išvados jūs nuteikia optimistiškai. Aš manau, kad tai yra puikus pagrindas. Galbūt ne, ne visus pasiūlymus perimsiu, tačiau manau, kad tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui, rengiant tolesnius tekstus dėl e, įmonių teisės. Ačiū pirmininkė, o dabar jei leisite, jau išeisiu iš jūsų posėdžio. Vielen Dank, Herr Kommissar. Labai ačiū, ponia komisijos nariai. Mes e, dar nekart susitiksime, tikriausiai. Ačiū. So, jetzt möchte ich gerne einen Vorschlag zum Verfahren. Dabar norėčiau štai ką pasiūlyti. Mes e, labai vėluojame ir siūlau koordinatorių posėdį surenkti rytoj 9 valandą, o dabar turime išklausyti dar Severino atvejį. Ar e, yra prieštaraujančių, Bernhard?